Witam Państwa z małym opóźnieniem. Rozpoczynamy. Labas rytas, ponios ir ponai. Mes šiek tiek vėluojame, bet e, siūlyčiau jau pradėti mūsų posėdį. Norėčiau atsiprašyti e, dėl to, kad vėluojame. Taip atsitiko dėl e, įvairių priežasčių, kad posėdis šiek tiek vėluoja. Visų pirma, norėčiau su jumis pasisveikinti, pasveikinti atvykus e, į šį posėdį. Ir noriu iš karto pasakyti, kad Slovenijos žemės ūkio miškininkystės ir maisto ūkio ministras Dežan Židan šiandien e, pas mus netvyks. E, bet Danielis Tednica, valstybės sekretorius, atvyko vietoj ministro. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien pas mus atvykote ir su malonumu e, išklausysime jūsų prezentaciją. Aš norėčiau e, Jums e, kuo nuoširdžiausiai padėkoti už Jūsų iniciatyvą, kuri tikrai labai svarbi žemės ūkio sektorija. Mes e, šią temą jau esame kalbėję ne kartą komiteto posėdžiuose. Mes prisimename e, ponios Liūlink nuveiktus darbus šioje srityje. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs tiek daug dėmesio skiriate šiam klausimui. Klausimas plačiai nušviečiamas ir žiniasklaidoje. Dar kartą ačiū Jums už šią iniciatyvą. Tikrai noriu Jums padėkoti už tai, kad Jūs ėmėte šios iniciatyvos. Kaip žinia, mes taip pat skiriame labai daug dėmesio žemės ūkiui o taip pat ir bitininkystiai. Mes daug kalbame apie bitininkystę ir tada, kai svarstame įvairius mokslinius tyrimus. Ir taip pat bitininkystė yra nemaža dalimi finansuojama ir iš ES fondų. Taigi dabar suteiksiu žodį Slovenijos atstovui, o paskui pasisakys ponas Noč, Slovenijos e, e, bitininkų asociacijos atstovas, o paskui Thierry de France, pateiks savo prezentaciją. Jis yra Prancūzijos bičių stebėjimo centro direktorius. Stebėjimo centra, bičių stebėjimo centras e, Prancūzijoje e, šiuo metu vykdo e, įdomų, svarbų projektą ir jums bus plačiau apie tai papasakota. Na, o galiausiai pasisakys pane Noja Simon Delso, ji yra asociacijos BeLife atstovė. Ji mums papasakos apie tai, E, koks ryšys egzistuoja tarp bičių ir aplinkos. Norėčiau Jums priminti, kad diskusija apie bites turėtų baigtis 11 valandą. Mes jau dabar šiek tiek vėluojame, bet aš tikiuosi, kad dirbsime drausmingai ir darbą baigsime laiku. Kaip žinia, 11 valandą prasidės bendras posėdis Envi komitetų ir kalbėsime apie klonavimą. Taigi e, dar kartą e, noriu pasveikinti pas mus atvykus Slovenijos e, vyriausybės atstovą ir iš karto suteikti jam žodį. Hvala za besedo, spoštovani predsednik odbora, gospod. Pirmininkė, labai ačiū už suteiktą žodį. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, aš norėčiau atsiprašyti uh, pono Židan E, tai yra Žemės ūkio miškininkystės ir maisto ūkio ministro vardu. Deja, jis negalėjo dalyvauti e, šiame posėdėje dėl kitų įsipareigojimų, nes jis yra ir Slovenijos vyriausybės ministro pirmininko pavaduotojas. E, Pana Židanas mano, kad bitininkystė yra be galo svarbis rytas. Man teko didelė garbė pasisakyti šiuo klausimu. Uh, E, e, Europos parlamento žemės ūkio komitete. Mums tikrai svarbu kartu užtikrinti e, bičių gyvavimą tiek Slovenijoje, tiek ES, tiek ir visame pasaulyje. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kiek svarbios yra bitės maisto gamybai visuomeniai. Ir noriu pasakyti, kad Slovenijoje e, bitėms yra e, skiriamas didžiulis dėmesys e, apie bitės yra tarsi mūsų kultūrinio paveldo dalis. Slovenija yra tokia šalis, kur didžiulė gamtinė įvairovė. Maždaug 80 procentų mūsų e, šalies teritorijos e, patenka į Natūra 2000 projektus. Mūsų šalyje e, yra daug miškų ir e, dėl to e, e daugelis e, ūkių mūsų e, šalyje yra gana maži. Slovenija labai stengiasi išsaugoti savo gamtinius išteklius. Tai yra svarbu, norint užtikrinti e, Slovenijos žemės ūkio konkurencingumą ir sugebėjimą patiems apsirūpinti maisto produktais. Mes dažnai kalbame e, apie tai, kaip svarbu atsižvelgti į aplinkos ir sociologinius aspektus. Bendroje žemės ūkio politikoje taip pat nurodyta, kad tinkama pusiausvyrą tarp e, ekologinių, socialinių aspektų yra tikrai svarbus dalykas, tai tarsi varomoji jėga. Bitininkystė yra e, svarbi žemės ūkio e, dalis. Bitės apdulkina augalus ir reikia pasakyti, kad e, e, bitės e, labai jautrios aplinkos pokyčiams. Mes Slovenijoje darome viską, kad bitininkystė būtų mūsų žemės ūkio strategijos dalimi. Mes laikomės bendro rinkos organizavimo taisyklių. Taip pat e, mes e, skiriame nemažai lėšų ir e, bitininkystėje iš mūsų biudžeto organizuojame konsultacinių centrų veiklą. Mes klausime, puikiausiai suprantame, kaip bitininkystė yra susijusi su fitosanitariniais elementais. Mes esame dar 2011 metais uždraudę naudoti e, nikodinės medžiagas žemdirbystėje. Mes naudoj, mes taikome įvairius inovatyvius metodus, pavyzdžiui, bitininkystės turizmas, e, bičių terapija. Europos Sąjungoje e, jau e, kurį laiką vyksta diskusijos apie bitininkystę ir mes to ko puikiausiai suprantame. 2010 metais buvo patvirtinta rezoliucija dėl bitininkystės, taip pat buvo parengtas pranešimas ir apie e, metų nešančių bičių sveikatą. 2011 metais e, buvo patvirtinta ir strategija dėl bičių išsaugojimo. Bitininkystė yra palanki aplinkai veikla, jų užtikrina bio įvairovę, taip pat bitininkystė padeda išlaikyti natūralią gamtos pusiausvyrą, o taip pat išsaugoti ir augalus. Mes e, tikime simtis papildomų veiksmų bitėms išsaugoti. Slovenija imasi bendrų veiksmų bitininkystės srityje, bendradarbiaudama su kitomis ES valstybėmis narėmis. Šioje srityje labai svarbus informavimas, e, ypač informacijos teikimas jaunimui. Slovenija jau turi sukauptos geros patirties ir aš norėčiau ją pasidalinti. Norėčiau uh, papasakoti apie e, projektą, kuris vadinasi Honey Breakfast e, medaus pusryčiai. Šis projektas nuo 2006 metų yra įgyventinamas Slovenijos darželiuose. Šį projektą padeda įgyvendinti ir vyriausybė, viešos, viešo bei privataus sektoriaus įstaigos. Taigi projektas jau trunka kurį laiką. Taip pat mes esame nusprendę pristatyti e, šią iniciatyvą ir Žemės ūkio ministrų taryboje. Ta iniciatyva buvo e, pristatyta 2014 metais, komisija su malonumu priėmė domen tokią informaciją. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės 2014 e, metais perėmė mūsų idėją ir pradėjo gyventinti panašius projektus ir savo nacionalinėse švietimo sistemose. Pavyzdžiui, Vengrijoje e, toks projektas buvo gyventintas 67 mokyklose, na, o prieš e, e, keletą dienų buvo pradėtas antras medaus pusryčių Honey Breakfast projekto etapas. Kaip vyksta šis projektas? Tai e, ne tik, kad yra medus naudojamas pusryčiams e, kartą per savaitę, ne. E, mes teikiame paramą ir bitininkams, taip pat kitoms susijusioms pusėms, skatiname medaus naudojimą. Slovenija yra įstikinusi, kad tarptautinio bendradarbiavimo dėka e, galima padaryti nemažai pažangos ir būtent dėl to mūsų vyriausybė nusprendė pateikti pasiūlymą jungtinėse tautose dėl pasaulinės bičių dienos minėjimo. E, bičių diena turėtų būti minima gegužės 20 dieną. Gegužės 20 dieną yra gimęs Anton Janša, modernios bitininkystės pradininkas. Ir taip pat tai yra pavasario diena, kada visa gamta prabunda. Taigi, kaip sakiau, labai svarbu teikti ir informaciją apie bites. Kaip žinia, bites labai smarkiai prisideda prie sveikų maisto produktų gamybos. Gerbiami Europos parlamento nariai. Žemės ūkis ir kaimo plėtra e, padeda užtikrinti visuomenės veikatą ir sveikų maisto produktų naudojimą. Maistas yra gamtos produktas ir šis gamtos produktas e, labai priklausomas nuo bičių. Aš esu įstikinusi, kad tas pasiūlymas, kurį pateikėme jungtiniams tautoms, susilauks ne tik ES valstybių narių, bet ir kitų šalių paramos. Ir tikai, tikrai tikiuosi, kad ir ateityje vyks tarptautinis bendradarbiavimas bitininkystės rytyje, e, siekiant išsaugant aplinką ir kovoti su e, badu visame pasaulyje. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiame posėdėje ir dar kartą pano Židan vardu noriu padėkoti už kvietimą atvykti pas Jūs. Bardzo proszę pana przewodniczącego Noka, bardzo proszę. Spoštovani predsedujoči. Labai ačiū. Spoštovani slovenski, evropski poslanci v. Ponas Noč, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai, norėčiau dar kartą padėkoti už suteiktą progą pristatyti dvi labai svarbias iniciatyvas. Jos paminėtos dvi. Ne tik kalbant apie Slovenijos pareikštas iniciatyvas, tai yra e, Europos iniciatyvos, net globalios iniciatyvos. Mes tik tai remiame šias iniciatyvas, jas vystydami tampame globalių procesų dalimi. Mes žinome, kaip svarbu saugoti mūsų planetą. 10 tūkstančių bičių augintojų e, veikia mūsų šalyje. E, tūkstantis, tūkstančiai žmonių šiaip laiko bitės savo poreikiams. Tai reiškia, kad mes esam viena iš labiausiai bitininkystę beužsimančių šalių. E, Apis karniola e, yra viena iš tų bičių rūšių, kurias laikome ir kitų bičių mes laikyti negalime. Ir šiaip labai didžiuojamės tomis bitėmis. Mes taip pat didžiuojamės savo Slovenijoje gaminamų medumi Europos Sąjungoje. E, ėmėmės visų priemonių apsaugoti šiam medui, pasirinkome specialius indus jam laikyti, tai reiškia, kad vietinis medus yra puikiai matomas, nes žin, visi žino, kad tai yra Slovenijos medus, mes labai didžiuojamės e, savo bitininkystės tradicijomis. E, taip pat did, Taip pat didžiuojame tuo paveldu, kurias mes sukaupę avilių gaminimo srity. Vystome ir turizmą. Apimondija projektų rėmose plėtojame turizmo projektus, kurie taip pat yra nešantis ir ekonominę naudą. Leiskite trumpai pristatyti dvi iniciatyvas - medaus pusryčius ir antra iniciatyva e, - bičių diena. Slovenijoje mes įdėgėme darželiuose ir mokyklose vadinamosius medaus pusryčius. Kokie buvo rezultatai? Visuomenė puikiai žino, ką reiškia laikyti bites, e, ką reiškia bitininkystė. Žinome, kad bitės mūsų aplinkai yra labai svarbios, nes jeigu nėra bičių, tai reiškia, kad pajustume poveikį savo sveikatai ir savo uh, gyvenimo kokybei. Turime kalbėti visiems ir skelbti, kodėl bitės yra tokios svarbios. Mes pamanėme, kad yra labai svarbu šviesti visuomenę, e, kalbėti apie tai ir įdėkti medaus pusryčius darželius ir mokyklose. rengiame bitininkystės kursus pradinėje ir, pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Tai yra tam tikra sąlyga, kad būtų, kad užauktų pamaina dabartiniams bitininkams, kad jaunimas domėtųsi bitininkystę. Įdomu tai, kad medaus pusryčių buvo įdėkti ir kitose žemės ūkio sektoriuose. visuomeniai išdėstėme, kaip svarbu yra valgyti sveikus pusryčius. Tai yra tai, ko mums reikia kasdien, nes turime pusryčiauti, neturime praleisti šios būtent dienos dalies, tokios kaip pusryčiai. Tikimės, kad ES pritars mūsų idėjai medaus pusryčių ir tai pasitarnaus visiems europiečiams. Mes taip pat manome, kad e, valgyti mies, vietinį maistą yra labai svarbu mūsų bendrai aplinkai. Kita iniciatyva - bičių diena, gegužės 20. -oji. Mes e, nusprendėme paskelbti šią dieną bičių dieną, kadangi 30 procentų pasaulio augalų yra priklausomi nuo bičių pernešamų žiedadulkių. Tai reiškia, jog turime užtikrinti, kad bitės e, yra laikomos geromis sąlygomis, sveikai nes bitės padeda išlaikyti mūsų laukose auginamų kultūrų sveikatą, padeda išlaikyti mūsų žalėje augmenyje, be bičių dažnu atveju tai būtų neįmanoma. Dar užbaigdamas norėčiau pasakyti štai ką. E, Slovenijos bitininkystėje, mano supratimu, šiandien yra labai svarbi diena. Tai yra Europai svarbi diena, nes e, tų iniciatyvų paskelbimas labai daug ką reiškia ES piliečiams, Europos bitininkystės sektoriui. E, Karniolos bitės yra laikomos Slovenijoje, kitos bitės kitur. Ir jeigu tos bitės galės būti išlaikytos, sveikai gyventi, tai reiškia, kad sveikai gyvensim ir mes. Tam būtina daryti viską, kad bitėms sudarytos sąlygos išgyventi. Ačiū, nes to pačiu išgyvensim ir mes. Dėkoju, sako pirmininkas, prieš pereinami prie diskusijos. Pasižiūrėkime trijų minučių video siužetą. Jeigu techninių požiūrį tai yra įmanoma, pradėkime.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 Dziękujemy. Przechodzimy do wypowiedzi. Dėkoju. Dirbkime toliau. Tęskime diskusiją. Pone Bokovič, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti parlamente Slovenijos bičių augintojus Pona Nočių, čia matydamas, jis yra e, e, bitininkų asociacijos vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū koordinatoriams, nes jūsų dėka šiandien mes galime čia diskutuoti apie bitininkystę e, Slovenijoje ir Europos Sąjungoje. Kaip jau girdėjome, bitės turi labai konkrečią užduotį apdulkinti augalus ir nešti medų. Jų užduotis yra taip pat ir padėti išlaikyti bio įvairovę. Bitininkystė taip pat aiškiai parodo, kokia yra gamtos būklė. Nėra bičių, nėra gyvybės. Aš, aš pats auginu obolius. Esu sodininkas. Tad darau viską, kad bitės lankytų mano sodus. Tad man, be bičių mano sodininkystė nebūtų tokia sėkminga. Bičių augintojų asociacija Slovenijoje e, įkūrė, įkūrė tą asociaciją tam, kad būtų galima teikti tam tikras paslaugas e, bitininkams jų darbo srityje. Pirmiausia, siekiama šviesti visuomenę apie tai, kaip svarbu mums visiems yra bitės. Bitininkystės kursai yra rengiami jau pradinėse mokyklose Slovenijoje, taip pat vidurinėse mokyklose. Girdėjome apie medaus pusryčių projektą. Visą tai reiškia, kad e, iš tikrųjų didelis dėmesys yra skiriamas veikiems pusryčiams ir pripažįstama bičių svarba, kad tokie pusryčiai galėtų vykti. Žmonės vis labiau supranta, kaip svarbu valgyti vietinį maistą. Mūsų didžiausias siekis buvo išplėtoti sveikų pusryčių, medaus pusryčių projektą viso Europos Sąjungoje bitininkai nuolatos kalba apie tai, kaip svarbu tinkamai apsirūpinti maistu, bitininkai elgesi ir vis e, tinkamiau prisitaikydami prie tvarios e, žemės ūkio plėtojimo politikos reikalavimų. Ir žemės ūkio tvari politika bitininkystė yra labai svarbus elementas. E, nes blogai tvarkoma žemės ūkis kenkia bičių sveikatai ir tuo pačiu kenkiama visuomenių sveikatai. Slovenijoje egzistuoja gilios bitininkystės tradicijos. Ponas Anton Janča yra vienas iš mūsų moderniosios bitininkystės e, pradininkų. Slovenijos bitininkų asociacijos siūlymas tapo Slovenijos Respublikos siūlymu, e, kad e, gegužės 20 diena, pono Antono Janš diena, būtų paskelta bitininkystės diena. Tad e, kreipiuosi į Jūs, prašydamas paremti šį siūlymą, nes bitės tikrai nusipelno, kad vieną metų dieną paskirtume joms. Ačiū už galimybę diskutuoti čia Europos parlamente. Pan poseł Peterle, panie premierze, bardzo proszę. Ačiū ponui. Petrele. Potem vicepirmininkai tai žodis jums. Kolegi, jaz sam izredno vesel te invazije slovenskih čebelar. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, aš labai džiaugiuosi, kad e, Slovenijos e, e, bitininkų atstovai šiandien pas mus atvyko į Briuselį. Aš irgi manau, kad tikrai reikėtų daugiau dėmesio skirti bitininkams. Aš daugelį metų auginu bites, jas auginu lygi šiol. Prisimenu, e, kai buvo e, romantiška e, senais laikais pradėti auginti bites. Laikui bėgant susidūrėme ir su problemomis dėl tam tikrų lygų keletas E, bičių šeimų išmirė. Aš manau, kad e, tikrai labai svarbu e, sukurti strateginę partnerystę bendradarbiaujant su bitininkais. Europos parlamentas ir Europos komisija nepradeda darbo nuo nulio. Aš jau trečią kadenciją dirbu Europos parlamente Ir prisimenu, kad buvo patvirtinta jau tikrai nemažai rezoliucijų dėl bitininkystės. Ir aš prisimenu, kaip panelių link mūsų bičių motinėlė e, dirbo šioje srityje. Europos parlamento nariai pasirašė peticiją dėl nikotinoidų uh, E, naudojimo uždraudimo. Ir kaip jau buvo sakyta, e, kaip jau sakė ministrė, e, Slovenija buvo viena iš pirmųjų šalių, kurios uždraudė naudoti nikodinoidus, bet tai buvo laikinas draudimas, jo galiojimas pasibaig šių metų pabaigoje. Aš manau, kad mums reikia nuseklaus požiūrio į tai, kaip augalų apsaugos produktai, ypač pesticidai, veikia bites. Jeigu inspektoriai e, kažkokia toje šalyje e, nusprendžia e, arba randa informacijos, kad kažkokie tai pesticidai labai kenkia bitėms, tai ir kitos šalis jų neturėtų naudoti. Šiandien mes turime kalbėti ne vien tik tais apie bites ir bitininkus, reikėtų pakalbėti ir apie aplinką. Jeigu mes išspręsime aplinkos apsaugos problemas, dėl ištarštos aplinkos, kaip žinia, susilpnėja bičių gynybos apsaugos mechanizmai, E, taigi, jeigu spręsime aplinkos problemas, padėsime ir bitėms. Aš kalbu ne vien tik tais kaip e, bitininkas, e, bet ir kaip asmuo, kuris anksčiau yra sirgęs vėžiu, bet ačiū Dievui man pavyko išgyventi. Taigi, aš manau, kad mums reikia formuoti tinkamą politinį požiūrį į bites bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, mes turime patvirtinti tinkamą politiką bičių išsaugojimui. Atskiras bitininkas negali išspręsti visų problemų. Bitininkams reikia mūsų paramos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Slovenijos bitininkai įrodė, kad mes galime pakeisti situaciją. Mes e, ją iš tikrųjų galime pakeisti. Mes galime kažką padaryti. Nuo tada, kai mūsų šalyje yra gyventinamas projektas medus pusryčiams, e, labai padaugėjo jaunų bitininkų skaičius. Aš to tikrai labai e, džiaugiuosi. Na ir baigdamas dar noriu pasakyti štai ką. Mes labai daug kalbame apie sveiką maistą. Saugus maistas gali būti tik sveikas maistas. Aš tikiuosi, kad e, Europos parlamentas padės bitininkams. Vartotojai turi žinoti, ką jie perka. Pirkdami medų, jie turi žinoti, ar meduje yra pesticidų liekanų, ar ten yra GMO. Mes jau pradėjome darbus, bet nuėjome tik pusę kelio, esame pusiaukelėje. Turime padėti bitininkams, nes tokiu būdu padėsime sukurti sveiko ir saugaus maisto Europoje. Aš, e, kaip jau sakiau, e, praeitie kovojau ir su vežiu ir e, iš tikrųjų ir medus padeda pacientams pasveikti. Ačiū už šią diskusiją, ačiū Slovenijos vyriausybei už paramą didinant visuomenės informuotumą apie medų. Aš manau, kad reikia ne tik Europinio medus pusryčiams projekto, bet ir pasaulinės bičių dienos. Taigi aš sveikinu šią iniciatyvą, manau, kad iš ties puikia. Manau, kad ši iniciatyva mums e, padėtų geriau informuoti e, žmonės apie tai, e, kokią naudą bitės atneša aplinką ir žmonėms. Ačiū pirmininkė, paprastai kalbu trumpai, bet e, šiandien e, tikrai jaučiau, kad turiu ką pasakyti. Pirmininkas, aš labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien mums tiek daug papasakojote. Taip pat e, noriu jūs pasveikinti, kad esate bičių gintas, bizininkas ir puikus pavyzdys visiems. Ponas Ropė, prašom. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, Manau, kad labai svarbi ir įdomi tema ir labai e, dėkoju kolegam, e, kurie suorganizavo šitą e, klausimą. Labai buvo įdomu klausyti slovenų patirties šitoje srityje ir siūlymų ir iniciatyvų. Aš tik tai norėjau atkreipti dėmesį tokį vieną dalyką. Pakankamai nemažai dabar kalbama apie genetiškai modifikuotus augalus. Įdomu, ne, nebuvo užsiminta ar yra jūsų patirtyje kokios nors informacijos, kaip jie galėtų veikti į bites. Ir aš džiaugiuosi, kad vakar Lietuvos e, Seimas, Seimo, e, reiškia Žemės ūkio komitetas, priėmė sprendimą, kad Lietuvoje drausti auginti genetiškai modifikuotus e, augalus. Ir tai mane džiugina, kad Lietuvoje galbūt, jeigu šita problema atsirastų, tai jos jinai gal aplenks mūsų šalį. Ir kartu norėčiau šiek tiek pasidalinti e, švietimo e, patirtimi, švietimo tema būtent bitininkystės reikalais. Aš dirbau savivaldybėje 25 metus, kurioje yra įkurtas pirmas Lietuvos nacionalinis parkas, Aukštaties nacionalinis parkas. Ir tam nacionaliniam parke jau 40 metų tam parkui Tame parke yra labai svarbi vieta, svarbus objektas, tai yra bitininkystės muziejus. Man teko nemažai lankytis e, atskiros Europos šalyse, bet e, labai, na, nesusidūriau aš labai su ta praktika, kad būtų bitininkystės muziejus. Tai iš tikrųjų labai įdomus darinys ir turistai, ir Lietuvos gyventojai, kurie atvyksta į nacionalinį parką, jų pakankamai nemažai atvyksta, apie kažkur 30-40 tūkstančių atskirais metais būtinai lankosi nacionaliniam parke. Kada baigėsi mokslo metai, tai birželio mėnesį praktiškai visą vasarą autobusais lankosi vaikai. Ir daug ten vyksta įvairių švietimo programų. E, tas e, bitininkystės muziejus turi e, visą tą istoriją bitininkystės nuo e, tų laikų, kada drevėse buvo auginamos, reiškia, bitės medos, kada jos buvo laukinės bitės ir kaip žmogus jas, e, reiškia, prie aukino susidraugavo ir taip toliau. Ir kitas dalykas, jame galima realiai pamatyti, kaip gyvena bitės, paragauti medaus ir mes tenai kasmet organizuojam šventės, bitininkų šventė. Tai jinai būna paprastai rūpjūčio 15 per žolinės, būna didelis renginys, didelis festivalis, dalyvauna keli tūkstančiai žmonių. Tai iš tikrųjų, jeigu kas nors atvyksit, tai tikrai kviečiu apsilankyti ir pažiūrėti. Ir aš tikrai manau, kad būtų labai įdomu, jeigu būtų pasaulinė bitininkų diena, tai būtų labai didelis pliusas šitoje srityje. Ačiū.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 E, taigi diskusiją dar galėsime tęsti ir po tų dviejų prezentacijų. Esu tikras, kad e, dar ir kiti nariai norės pateikti daugiau klausimų. Taigi, e, norėčiau jūsų paprašyti nepamiršti, kad mūsų laukia dar dvi prezentacijos. Ponas Hoisling, prašau kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad šis klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. E, visoje ES, ko gero, e, susidurėme su ta pačia problema, kad vis mažėja bitininkų, ypač kad vis mažiau jaunimo nusprendžia užsimti bitininkystę. Aš džiaugiuosi, kad Dabar vyksta tokia diskusija. Visiškai neseniai vyko diskusija apie nikotinoidų e, naudojimą. Labai džiaugiuosi, kad dabar e, yra nutrauktas nikotinoidų e, naudojimas. Mokslininkai neseniai atliko tyrimus, e, kurių rezultatai rodo, kad nikotinoidų naudojimas labai neigiamai veikia bičių populaciją. Taigi mes e, turime e, labiau pasirūpinti, kad būtų apsaugotos ir bitės, ir bitininkai, ir kad būtų mažinimas pesticidų naudojimas. Nikotinoidai labai kenkia bitėms, taigi jokių būdų negalima uh, E, nutraukti nikotinoidų naudojimo draudimo ir toliau turi būti draudžiama naudoti nikotinoidus. E, Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pasveikinti Slovenijos bitinkys asociacijos atstovus. Ačiū už paskelbtą iniciatyvą. Gegužės 20 paskelbti pasaulinė bitininkystės diena. Iniciatyva tikrai svarbi. Kadangi tai atkreipia mūsų dėmesį labai svarbius žemės ūkio gamybos aspektus. Pirmiausia, noriu padėkoti Slovenijos bitininkams ir visiems Europos bitininkams, nes jei norime tapti bitininku, be abejo, turime būti labai motivuotas žmogus pirmiausia. E, bitininkai dažnai bitės laiko ne tam, kad turėtų pelno, tiesiog jie jaučia poreikį prisidėti prie bio įvairovės išsaugojimo, tad ačiū jiems visiems. Jie be abejo susiduria su daugybė iššūkių. Girdėjome tuos iššūkius jau čia paminėtus. Kroacija taip pat neišimtis. Džiaugiuosi, kad Kroatijoje kasmet bitininkų skaičius auga. Tai yra didžiulis pasiekimas. Mes dabar turime 12 tūkstančių, e, beveik 13 tūkstančių bitininkų. Žmonėms svarbu žinoti, kad bitininkystė yra svarbi žemės ūkio šaka ir ši šaka nusipelno paramos žmonės imasi auginti bites, nes supranta, jog svarbu ne tik išlaikyti tradicinę žemės ūkio gamybą, bet taip pat išsaugoti tinkamą maisto grandinę bio įvairovę. Ir bitininkystė visiems šiems tikslams tikrai puikiai pasitarnauja. Todėl labai vertinu tą paramą, kurios sulaukėm Adrijos regionui. Tas regionas yra tas, kur neauginami genetiš, ne, neauginamos genetiškai modifikuotos kultūros. Nes mes suprantam, kad jeigu norime toje vietoje išlaikyti turizmą, neturime apsiriboti keliomis iniciatyvomis atskirose valstybėse, narėse Slovenijoje, Kroatijoje ar panašiai. Jeigu nusprendžiama daryti kažkaip kitaip, Tad e, dažnai reikia neužmiršti, kad sienos ne, neturi sustabdyti mūsų veiksmų. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad Europos komisija parėmė mano iniciatyvą. E, Visą tai rodo, kad ES piliečiams svarbu, kad nebūtų GMO ten, kur jie gyvena. Italijos parlamentarai, Austrijos parlamentarai e, taip pat parėmė šią iniciatyvą. Ir tai bus puikus išeities taškas ir kitoms šalims, e, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Mes norime e, išsiskirti iš kitų pasaulio regionų. Mes norime būti žalias, kaip ir žalia sala, ekologinė sala, kur ga, saugoma gamta, saugoma sveikata, kur žmonės gyvena harmoningai su gamta. Ačiū už paremtą iniciatyvą ir noriu paremti jūsiškę bičių dienos paskelbimą. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Remiame visi jūsų iniciatyvą. Tai iš tikrųjų svarbu aplinkosaugai, tai svarbu žemės ūkiui. Ja, danke, ja, mich... Ačiū, pirmininkė, sako ponas Dor Dortman. Aš irgi norėčiau padėkoti Slovenijai už šią iniciatyvą bičių populiacijos išsaugomas Europoje tikrai labai svarbus dalykas. Bitės ne tik neša medų. Tikrai pritariu tam, ką pasakė uh, ponas Hoisling. Iš tikrųjų ir mano atstovaujame regione uh, bitininkų mažėja. Uh, Bet yra tokių jaunuolių, kurie nusprendžia užsimti e, bitininkystę. Manau, kad e, svarbu į šį sektorių pritraukti kiek įmanoma daugiau jaunų žmonių, jaunuolių. Iš tikrųjų, genetiškai modifikuoti organizmai yra kenksmingas dalykas bitėms. Taip pat bitėms kenkia ir pesticidai. Ir čia norėčiau paminėti ne vien tik tais nikodinoidus. Mano atstovaujame regione yra uh, gamin, auginami ir apiniai, ir obuoliai. Uh, E, jeigu išnyktų bitės, tai būtų labai sunku užsimti ir augalininkystę. Mano regione žemdirbiai pesticidus purškia tik tais naktį tam, kad nuo pesticidų mažiau nukentėtų bitės. Aš noriu beje paminėti dar vieną klausimą. Tai yra įvairūs bičių susirgymai, patologijos. Dabar atsirado ir naujų susirgymų. Ir šiuo metu ES nėra vienodų taisyklių dėl veterinarijos produktų naudojimo bitėms. Yra tokių valstybių narių, kur bitininkai bejėgiškai e, e, stebi, kai bitės serga ir negali naudoti e, veterinarijos produktų, nėra veiksmingų priemonių kovoti su patologijomis, su bičių susirgymais dėl administracinių kliučių. E, pavyzdžiui, jeigu kažkokį vaistą bitėms galima naudoti Vokietijoje, ji turėtų galėti naudoti ir Austrijos ar Italijos bitininkai. Taigi reikėtų vienodesnių taisyklių visose valstybėse narėse. Tai padėtų bitininkams išsaugoti ir sustiprinti bičių populiacijas. Taigi tai yra dar viena rimta problema, kurią norėjau iškelti. Ačiū. Pan poseł Glezus, jako ostatni w tej części. I następnie pani minister. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε, επαναλαμβάνω πάλι και σήμερα την πρότασή μου. Ponas Klasas, dėkoju. Noriu dar kartą pakartoti mūsų frakcijos siūlymą Žemės ūkio komitetas turėtų nuvykti į Graikiją, į mano šalį, į Siklad regioną. Norėčiau parodyti, kaip e, veikia bitės. Jos gyvena juk ne tik avilyje norėčiau parodyti, kaip jos funkcionuoja gamtoje ir kaip galėtume padėti bitėms, kaip galėtume jas išgelbėti. Ar esate matę, kaip, iš arti kaip tai vyksta? Ar esate matę avilius? Turime e, žinoti, apie ką kalbam, pažinti tai, kad galėtume suprasti, ką iš tikrųjų giname. Galėčiau parodyti, kaip galima padėti aviliams, kaip galima juos apsaugoti, išsaugoti, tad kviečiu atvykti į mano šalį pirmininkas yra pakankamai kompetentingas žmogus, kad suorganizuotų tokį, tokią išvyką, tad kviečiu visus atvažiuoti. Iki pirėjo už kelionę mokate jūs, o nuo pirėjo aš pasirūpinsiu jūsų kelionę iki savo regiono, kuris priimsiu. Ačiū. Pani minister, e, proszę jakieś krótkie odniesienie się. Pone Ministrė, gal jūs galėtumėte apibendrinti trumpai e, diskusiją. Ir paskui kviesiu jūs taip pat dalyvauti mūsų diskusijos antrojoje dalyje. Antroji dalis taip pat yra skirta bitininkysiai. Prašom, ponė ministrė, žodis jums. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, e, zahvaljujem se vam. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš norėčiau padėkoti e, dar kartą Jums už tai, kad e, surengėte tokią diskusiją. Mes jau e, pristatėme savo projektą, jis susilaukė Jūsų paramos ir pritarimo. Ir dabar aš norėčiau pabandyti atsakyti Jūsų klausimus. Buvo teirautasi dėl genetiškai modifikuoto organizmo. E, kolegos iš Kroatijos irgi jau minėjo, kad e, Slovenija yra viena iš tų šalių, kurios yra skeptiškai nusiteikusios GMO atžvilgių. Mes ir ateityje nenorėtumėm savo šalį įsileisti GMO. Mes e, dabar rengiame įstatymo projektą dėl GMO ir Iš tikrųjų, mums tai svarbus klausimas. Dabar dėl projekto medus pusryčiams. Džiaugiuosi, kad šis projektas susilaukė jūsų susidomėjimo ir džiaugiuosi, kad jūs remiate mūsų iniciatyvą dėl e, bičių dienos paminėjimo. Dar kartą ačiū už jūsų paramą ir jūsų draugiškus e, komentarus. Ačiū. Mm. Ačiū ministrei. Aš jau anksčiau sakiau, kad jūsų iniciatyva be galo svarbi. Dar kartą ačiū. Norėčiau jūsų paprašyti ir toliau tęsti veiksmų šioje srityje. Tikrai nesustokite. Įgyvendinkite tokias iniciatyvas ir ateityje. Mes jūsų iniciatyvas remsime ir tikiuosi, kad jūs parems ir kitos valstybės narės. O dabar siūlyčiau pereiti prie antrosios mūsų diskusijų dalies, ji yra susijusi su pirmąją dalimi. Jeigu turite laiko, galite pasilikti ir šioje antroje diskusijų dalyje. Pas mus jau atvyko Thierry Dufresne, Prancūzijos bičių stebėjimo centro direktorius ir E, ponia Noasimondelso iš asociacijos BeLife. Visų pirma, suteiksiu žodį direktoriui e, Thierry Dufresne. Labai džiugiuosi, kad pas mus šiandien atvykote. Prašom, žodis jums. Pone ministrė, gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji parlamentarai, ponios ir ponai, Dėkuoju pirmininkė už tai, kad Prancūzijos bankystės stebėsenos centro atstovus pakvietėte dabar čia pasisakyti e, Žemės ūkio komitete. Pirmiausia, aš pristatysiu tris konkrečias priemonės e, bitininkystės sektoriaus reorganizavimui. E, šias tris priemonės jau išbandė Prancūzijos bitininkystės stebėsenos centras. Jos gali būti įgyvendinamos e, nedelsant ir galėtų būti tapti Europos bandomuoju projektu. Kasgi tai yra čia konkrečiai? Pirmiausia, reikia skubiai atkurti bičių populiaciją. Taip pat skubiai reikia regeneruoti e, bičių populiaciją. Ir taip pat skubiai reikia parengti profesionalių bitininkų mokymo programą. Šios trys priemonės turi keturis, pri, keturis privalumus. Pirmiausia, dėl jų nėra jokios polemikos. Antra, e, dėl jų yra sutariama viešai, konsensusas yra. Trečia, tas priemonės galima greitai įgyvendinti prieimus politinius sprendimus ir besiemus veiksmų e, betininkystės sektorija. Šių priemonių dėka galima užkirsti kelią ir kompensuoti deficitą bičių kolonijų. Šios trys priemonės e, padės išlaikyti ir sustiprinti tą apdulkinimą, kuris yra būtinas žemės ūkio produktų gamybai ir maisto produktų grandiniai. Jūs ką tik tai kalbėjote apie ponę Astrid Liulink, aš taip pat norėčiau jai pagarbą čia atiduoti. Astrid Liulink dėka prieš metus e, mes turėjome progos e, aptarti šias programas su penkiais generaliniais direktoratais iš Europos komisijos, e, kurie yra susiję, kurie dirba bičių klausimais. Tai būtų žemės ūkio, e, sveikatos, e, vartotojų apsaugos, švietimo, kultūros, mokslinių tyrimų ir inovacijų ir aplinkosaugos direktoratai. Prancūzijos bitininkystės stebėsenos centras, aš tiesiog jį toliau vadinsiu OFAC yra Prancūzijos asociacija, nepelno siekianti organizacija, e, visuotinio intereso organizacija. OFOS e, tikslas yra e, bičių populiacijos atkūrimas. OFA būrė bitininkus ekspertus, organizuoja bendrus veiksmus su Prancūzijos žemės ūkio ministerija, nacionaliniu žemės ūkio mokslo, mokslo tyrimų centru, e, taip pat profesinio mokymo ir žemės ūkio skatinimo centru. OPA šiandien turi eksperimentinę bitininkystės fermą, kurioje yra auginamos ir reproduktuojamos motinėlės ir spiečiai. Taip pat mes turime gyvūnų selekcijos laboratoriją, kuri e, dirbtinio apvaisinimo būdu e, tobulina genetinę kokybę motinėlių. E, taip pat mes turime ir e, juodosios bitės. E, konservat, išsaugojimo centrą Pakol saloje. Na ir taip pat dar turime um, mokymų uh, centrą, bitininkystės mokymo centrą, uh, kuriame yra uh, e, tyriamas bičių elgesys, patologijos, uh, auginimo technologijos ir reprodukcija. Jeigu mes dabar norime tinkamai įvertinti ekologinę, ekonominę e, bitės e, reikšmę e, to apdulkintojo, kuris būtinas yra augali, augmenijai. Tai būtina pripažinti, kad mums būtinai reikia turėti struktūruotą ir profesionalų bitininkystės sektorių. Tačiau pamatysite iš mano kalbos, kad taip bent jau šiandien nėra. E, šiandien mūsų laukia nemažai e, kovos laukų, taip sakant. Tai pirmiausia būtų kova su neonikotinoidais. Na ir kitas dar dalykas, e, tai svarbiausias, ko gero dalykas būtų mažiau kalbėti ir greičiau imtis veikti. Aš nekalbėsiu apie ilgalaikę kovą, pavyzdžiui, kovą su pesticidais, bio įvairovės smokimu. Uh, Aš galbūt paliksiu e, tą klausimą tiems, kurie jau daugiau negu 20 metų dirba šiuo klausimu ir kuriuos aš tikrai labai gerbiu. Šiandien aš norėčiau pasiūlyti šiek tiek kitokį požiūrį, papildantį požiūrį beje. Ir čia e, pasi, jį, juo pasinaudojant turėtume e, giliau pasižiūrėti į bitininkystę ir problemas šios srities gali išspręsti bitininkystės organizacijos, apskritai bitininkai. E, be jokios abejonės, jeigu bus tik tai gauta politinė, nacionalinių ir Europos, Europos lygmens parama. E, Kai priartėjame prie pat katastrofos, būtinai reikia veiksmingų veiksmų imtis, efektyvių veiksmų imtis, kurie e, turėtų nedelsamo poveikio. Būtent tokių veiksmų ėmėsi OFA. Kodėl dabar betininkystės sektorius nėra pakankamai struktūruotas ir kokios būtų tos priemonės, kurių reikia nedelsiant imtis? Betininkystės sektorius dėl paprastos priežasties nėra pakankamai struktūruotas, hierarchizuotas, tai yra e, nepakankamai profesionalizuotas yra šis sektorius. Europoje tik tai 3 procentai bitininkų yra profesionalai, 97 procentai bitininkų yra bitininkai mėgėjai. Nepasant to, kad šis e, terminas yra gana neigiamas, apibūdinimas gana neigiamas, tai nereiškia, kad jie nėra svarbus Kadangi trūksta profesionalų ir struktūros, betininkystės sektorius nepakankamai išplėtojo motinėlių ir spiečių auginimą ir reprodukciją, taipogi gyvūnų selekciją ir genetinį tobulinimą ir e, nepakankamai ištobulintas yra profesinis mokymas betininkystės srityje. E, bitės e, per pastaruosius dešimt metų e, labai smarkiai ėmė nykti. Maždaug 30 procentų mirtingumas šiandien e, yra užfiksuojamas bičių. Kai kuriuose regionuose netgi 80 procentų mirtingumas yra. E, spauda apie tai plačiai kalba. Būtent čia reikėtų žvelgti pirmąją tą spragą ir iš karto reikėtų imtis tos pirmosios priemonės, kurią reikėtų skubiai įgyvendinti. Kadangi bitės nyksta, jas reikia auginti. Tai reiškia dauginti. Šiandien e, auginimo ir dauginimo e, auginimas ir dauginimas e, te sudaro tik tai 5 procentus apyvartos bitininkystės sektoriaus. Pasiūla tikrai nėra pakankama lyginant su paklausa. Štai šiandien, jeigu jūs e, pageidautumėte įsigyti apgyvendintų avilių 2015 metais, tai tiesiog, tiesiog neįmanoma būtų e, padaryti, tiesiog todėl, kad trūksta pasiūlos. Mokslininkai mano, kad šiandien Europoje e, trūksta 13 milijonų avilių, tam, kad būtų užtikrinamas pakankamas apdulkinimas būtinas žemės ūkio produkcijai. Milano visuotinėje pasaulinėje parodoje, kuri jau greitai atsidarys, e, tema yra išmaitinti planetą. Pavyzdžiui, Anglijos paviljonas yra pavadintas aviliu. Galbūt iš išorės jis nepanašus į avilį, bet viduje yra daug alveolių ir nuolat yra imituojamas bičių dusgimas viduje. Kodėlgi dabar anglai, britai suteikė e, tokią prasme savo paviljonui? Ogi pirmiausia, todėl, kad Britai, Anglija tiksliau buvo viena iš pirmųjų Europos šalių, kurioje buvo užfiksuotas beveik absoliutus visiškas bičių išnykimas. Todėl būtina ir skubu reikia, ir skubiai reikia įgyvendinti, sukurti auginimo ir dauginimo se, e, sektorių bitininkystės rytyje. Be to reikia taip pat e, dauginti arba atkurti sveikas kolonijas. Ir čia iš karto antroji spraga ir antroji priemonė turėtų būti paminėta. Tam, kad būtų dauginama sveika kolonija, motinėlė, pati motinėlė turi būti sveika. Tačiau ne visada taip yra. Motinėlė vidutiniškai 1500 kiaušinėlių padeda per dieną. Na, kadangi gamta viską tinkamai sutvarkė, tai e, maždaug pusantro tūkstančio bičių miršta per dieną. Taip kolonijoje yra pasiekiama pusiausvyra. Taigi motinėlė yra kertinis kolonijos akmuo. Tačiau, jeigu motinėlė nėra sveika, tai e, pusiausvyra išbalansuojama yra. Taigi šiandien motinėlės ir iš jos gimstančios bitės yra susilpninamos išorės veiksmų. E, ir čia, turiu pasakyti, užfiksuojama yra degeneracija bičių populiacijos. Todėl labai svarbu yra mokėti regeneruoti arba atkurti bičių populiaciją. Kai e, bitininkas e, nusprendžia reprodukuoti naują koloniją tam, kad būtų e, mirtingumas kompensuojamas, jis paprastai tai daro iš jau turimų, iš jau turimos kolonijos, kuri yra susilpninta ir nėra jau tokios geros veikatos. Tam, kad būtų regeneruojamas bičių populiacija, turi būti e, gyvūnų selekcijos darbas atliekamas. Šis selekcinis darbas, kągi reiškia? Tai reiškia, kad e, aukštesnės genetinės savybės turintis individas yra izoliuojamas tam, kad galėtų perduoti tas savybės, kaip manoma, didesniam skaičiui palikuonių. Šis selekcinis, šio selekcinio darbo nepakanka bitininkystės sektorija, todėl e, būtina jį organizuoti tam, kad būtų atkurta pusiausvyra bičių populiacijos. E, bitininkai turi turėti pakankamai gebėjimų tam, kad patys galėtų sveikas motinėlės išauginti arba kad turėtų galimybę e, dirbti su sveikomis motinėlėmis e, ir, ir selektyviai pagerinti avilių produktivumą. Produktyvumo padidinimas šiandien labai svarbus, nes Europoje maždaug 50 procentų medaus yra importuojama. Net 75 procentai importuojami Prancūzijoje ir 90 procentų medaus importuojama Didžiojoje Britanijoje. Na, o selektyviu būdu atrinkta motinėlė, kuri turinti patobulintų genetinių savybių, e, gali prisidėti prie to, kad nauja kolonija bus geresnės veikatos, dinamiškesnė ir produktyvesnė. Tokia e, kolonija 30 e, procentų maždaug produktyvesnė, 30 procentų daugiau medaus suneš. Ir taip per vieną sezoną penkis kartus gali atsipirkti netgi e, selektyvių būdų atrinktos motinėlės kaštai. Taigi paklausa šiuo metu yra didesnė už pasiūlą, pasiūla daug mažesnė yra tiek spiečių, tiek motinėlių. Todėl labai svarbu yra e, genetiškai ištobulintų motinėlių auginimą ir selekciją skatinti. Kaip bus šio, priimtos šios dvi priemonės įgyvendintos, e, reikia užkirsti kelią nekontroliuojamam importui e, motinėlių ir spiečių, nes čia sanitarnių sveikat, gyvūnų sveikatos pavojų yra. Mums reikalingi bitininkai, labiausiai reikalingi bitininkai yra profesionalūs bitininkai, o jų labai mažai. Ir čia reikėtų paminėti trečią spragą ir trečią priemonę. Taigi būtina jau dabar, nedelsant, uh, e, mokyti naujus profesionalus, profesionalius bitininkus. Tačiau absoliučioje daugumoje Europos šalių nėra jokių mokymo programų, kurių dėka bitininkai gali tapti profesionaliais bitininkais arba jaunimas, pavyzdžiui, pasirinkti šią sritį. Aš pasisakymo pradžioje sakiau, kad svarbu įvertinti ekologinę ir ekonominę bitės e, vertę. Visi dėl to sutarėme ir visi turime pritarti dabar tam, kad e, bitininkystė turi būti e, traktuojama kaip e, profesija. Ji turi būti, sektorius turi būti pakankamai struktūruotas. E, Taigi OFA dabar, kaip ir sakiau, turi bičių reprodukcijos fermą, gyvūnų selekcijos laboratoriją ir jaunųjų e, bitininkų mokymo centrą. Taigi be jau turimų priemonių OFA Birželio 19 dieną pasiūliusi Prancūzijoje e, naują mokymo programą 3000 e, naujų profesionalių bitininkų ir pagal šią programą siūloma 16-25 metais 1 milijoną naujų e, avilių e, įkurti. E, Monako princas Albertas II dalyvaus paskelbiant šią programą, taip pat ir Prancūzijos e, žemės ūkio ministras. Šios program, ši programa e, bus Europos bandomasis projektas. Tiksliau mes pretenduosime į Europos bandomųjų projektų programą, e, kaip ir, ir mūsų tikslas bus apmokyti 30 tūkstančių naujų e, profesionalių bitininkų ir sukurti 10 milijonų papildomų naujų avilių iki 25 metų. OFA visa komanda dirba kiekvieną dieną tam, kad būtų parengta bičių auginimo ir dauginimo programa Gerbėmieji e, parlamentarai, prašyčiau jūsų tapti mūsų tarpininkais, vertėjais, taip sakant, e, ir bendrauti su profesionaliais ūkininkais, su profesionaliais bitininkais savo šalise. E, pasakykite jiems, informuokite, kad apie tai, ką mes darome, pra, pra, pristatykite jiems mūsų pagrindinius veiksmus, tai yra e, bičių atkūrimo programa, e, bičių, bičių regeneracijos programa ir bitininkų mokymo programa. Kaip jau ir minėjau, šios trys priemonės turi keturis pagrindinius privalumus. E, pirmiausia, tai dėl jų nėra jokios polemikos, visi vienareikšmiškai dėl to sutarė. Antras privalumas, dėl to yra sutariama, konsensusas yra. E, trečias privalumas tai, kad šios priemonės gali būti greitai e, įgyventinamos priimant atitinkamus politinius sprendimus. Ir ketvirtas dalykas, taip mes galėsime užfiks, e, užkirsti kelią deficitui bičių populiacijos. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū už tokį labai išsamų pasakojimą. Jūs E, išreiškėte ir kritikos dėl skirstimo į profesionalius ir e, mėgėjus bitininkus. Jūs e, kalbėdamas rėmėte savo patirtimi. Na, o dabar aš norėčiau suteikti žodį asociacijos BeLife atstoviai. Poniai Delso, prašom. Thank you very much. Um, I would like to thank you. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad mane pakvietėte šiandien į šią diskusiją. Aš tikrai labai džiaugiuosi e, Slovenijos e, vyriausybės, bitininkų ir parlamento narių pasiūlymais. Pasiūlytos iniciatyvos tikrai geros ir aš tikiuosi, kad e, jas pavyks įgyvendinti tai pravers mums visiems. Aš atstovauju asociaciją BeLife. Prie šios asociacijos yra prisijungę 13 e, valstybių narių beitininkai. Mums e, mes e, suprantame, kad bitės turi didžiulio poveikio žmonių gyvenimui, maisto produktų gamybai. Kaip kad sakė ponas Bogovič, aš tikiuosi teisingai ištariau jo pavardę, taip ir mes manome, kad bitės yra žemės ūkio ir aplinkos politikos barometrai, tarsi tam tikra aplinkos apsaugos politikos vykdymo stebėjimo agentūra e, bitės atspindi, ar žemės ūkio modelis veikia gerai. Kaip žinia, bitės apdulkina daugelį kultūrinių augalų, jos skatina bio įvairovę, jos kokybę, stabilę produkciją. Ir kalbant apie gamybos įvairovę, e, maisto produktų gamybos įvairovę kyla pavojus tuomet, kai nepakankamai gerai apdulkinami augalai. Aš norėčiau e, e, paprašyti visų užtikrinti, kad mūsų bitės galėtų gyventi saugioje ir sveikoje aplinkoje. Kodėl aš apie tai kalbu? Mes, e, kalbėdami apie medų nešančias bites ir kitas bičių rušis, galime pastebėti, kad bičių skaičius vis mažėja. Ir dėl to e, išnyksta tam tikros grandis maisto produktų gamybos grandinėje. E, Išnyko nuo 4 iki 40 procentų bičių. Ir tam, kad bitės galėtų e, išgyventi, e, joms reikia e, gerų, geros kokybės pirminių išteklių, kurie nebūtų užteršti. Ir dėja reikia pastebėti, kad dabar bitininkystę būtų galima prilyginti kūdikio auginimui e, užterštame lopšyje. EFSA neseniai e, pateikė ataskaitą apie e, pesticidų likučius maisto produktuose ir buvo pastebėta, kad apie 46 procentai visų maisto produktų yra užteršti pesticidais. Ir iš tikrųjų, tai toks chemikalų kokteilis maisto produktuose nėra primtinas dalykas. Ir dabar imamasi įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, Prancūzijoje, bet tos iniciatyvos e, yra trumpalaikio pobūdžio, neilgalaikės. Ir mes turime keisti požiūrį, jeigu norime tikėti sėkmės. E, reikia pastebėti, kad nyksta ir laukinės bitės. E, dabartinių priemonių nepakanka, reikia keisti ir žemės ūkio politiką, kuri turi neigiamą poveikį ir aplinkai. Ir dar noriu šitą pridurti, Mes turime užtikrinti, kad ir e, bičių populiacijos būtų švaresnės. Tai yra susiję ir su kokybės bei e, ilgalaikio produktivumo principais. Dabar yra e, tiesiog griaunami tie ištekliai, kurie yra reikalingi gamybai ateityje tam, kad būtų galima gaminti medų, reikia ir pirminių išteklių. Ar mes e, galime e, kalbėti apie agronomiją, jeigu naudojame tokią žemės ūkio metodikas, e, kurios prieštarauja gyvybės principams? Yra visiškai sterilizuojamos kai kurios ekosistemos, naudojami pesticidai, trašos ir tokia e, praktika ne tik sutrikdo ekosistemų e, balansą, e, bet ir kenkia bitėms. Taip pat noriu pasakyti, kad buvo atlikta nemažai tyrimų nuo 20 e, e, amžiaus paskutinio dešimtmečio apie tai, kokį poveikį pesticidai, pavyzdžiui, nikodinoidai turi aplinkai, o taip pat ir ekosistemų veikimui. Net ir tokiose sritise, tokiose vietovėse, kurios galėtų būti vadinamos bičių rojais, pavyzdžiui, kalnuose, bitės nyksta. Kodėl? E, Bitės mus moko, kad visi mūsų veiksmai turi poveikį. Ir iš tikrųjų dėl e, veterinarinių vaistų naudojimo, ypač tų vaistų, kurie skirti kovai su parazitais, naudojimo nyksta ir bitės. Ir dar noriu pasakyti, kad veterinarinių vaistų naudojimas bičių gydimui turi vis mažesnį poveikį. Labai svarbu, kad ir e, jūs imtumėtės veiksmų. Maistas turėtų būti sveikatos sinonimu, tiek kalbant apie žmonių, tiek ir apie bičių sveikatą mes norėtumėm jūsų paprašyti radikaliai reformuoti e, visas tas praktikas, E, kurios kelia pavojų bitėms. Reikėtų tuo pasirūpinti, e, kalbant ne vien tik tais apie žemės ūkio dabartį, bet ir ateitį. Ačiū. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko limito, ponius ir ponai. Daugiau norinčių kalbėti nėra. Tie, kur, bet jeigu atsiras norinčių kalbėti, tai tie, kurie jau kalbėjo, turės galimybę pasakyti minutę, o tie, kurie nekalbėjo, pusantros. Prašom, žodis jums, kolega, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. <clears throat> Dėkuoju už galimybę padiskutuoti mm, tuo klausimu, kuris, man atrodo, labai svarbus. Ne vienas taip tikriausiai manau. Dėkuoju prelegentams už labai kokybiškus pasisakymus ir papildomumą jų pasisakymų. Labai puikiai matome, kad e, kiekvienas klausimas labai svarbus. Pirmiausia, Slovenijos vyriausybė ėmėsi iniciatyvų, konkrečių veiksmų. Štai tarkime, pusryčių idėja labai puikia. Vakar kalbėjome apie e, vaisius ir daržovės, e, pieną ir bananus mokykloje. Ir štai medaus pavyzdys tikrai taipogi glaudžiai siejasi su bioirove. Kas dėl tarptautinės bičių dienos, tai čia jau labai svarbus simboliai, yra simbolika, todėl reikia, kaip manoma, daugiau žmonių apie tai informuoti, apie bio įvairovę. Na, taip pat norėčiau padėkoti ponui Dufren, kurio pasisakymas e, papildė puikiausiai ankstesnius pasisakymus. Daug kas, e, šiandien daug kas kalba apie bičių nykimą, apie poveikį gamtai fitosanitarinių priemonių. Uh, Taip, reikia ir toliau tęsti kovą su tomis priemonėmis. Reikia ilgalaikiame laikotarpyje tuos veiksmus organizuoti. Tai yra ilgalaikė kovoje. Iš pono Dufren pasisakymo matome, kad yra galimybė e, suteikti atsaką tam bičių mirtingumui. Jūs kalbėjote apie eksperimentinę fermą Prancūzijos pietuose. Tai yra puikia mintis, bičių reprodukcija ir atkūrimas populiacijos. Labai puikus klausimai yra. Taigi aš dabar norėčiau paklausti, ar Prancūzijos pietuose sutelkta patirtis gali būti pritaikyta visoje Europoje, pavyzdžiui. Dėkoju. Pone Kostenger, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti už šiuos labai įdomius pasakojimus, pritariu daugelį jūsų minčių. Austrijoje uh, skaičiai kelia tikrai didžiulį nerimą, maždaug uh, trečdalis bičių išmirė Austrijoje. Uh, dėl, ir dėl gamtinių sąlygų. E, pavyzdžiui, e, praėjęs ruduo buvo labai drėgnas. E, bičių populiacijos įtakoja ir daug gamtinių veiksnių. Austrijoje dabar yra naudojama nemažai pesticidų, yra purškiami laukai. Tikrai e, ne visos bičių populiacijos yra švarios. Mes jau bandome spręsti problemas, esame sudarę darbo programą. Noriu pasakyti, kad e, jau buvo atlikta ir mokslinių tyrimų dėl to, kaip ūkiai naudoja augalų apsaugos priemonės ir kaip tai įtakoja bičių mirtingumą. Noriu Jums padėkoti už tikrai e, nuveiktą labai svarbų darbą šią srityje. Dėkoju. Kolega Tantė, pusantros minutės. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti kalbėjusiesiems ir pasakyti, kad tikrai pranešimai vienas kitas papildė. Norėčiau grįžti prie klausimo, kur iškėlė ponas Dufren, o būtent trapumas e, situacijos, bičių motinėlių sveikatos problemos ir ką galima būtų nuveikti gerinant tą sveikatą. Manau, kad tam neskiriama kol kas jokių bendrų priemonių apskritai. VŽUP reformos metu numatėme e, lėšas būtininkystės sektoriaus reformai, man atrodo, yra laikas pasižiūrėti, kaip tas priemonės tinkamai panaudoti. Dėl mokymo. Be abejo, e, bitininkai dažniausiai šiandien yra mėgėjai. Tad kyla natūraliai poreikis mokymui bitin, bitininkų. E, mums reikia ir tų, kurie geba atkurti bičių populiaciją, ir tokių mokymų, kurie nukreipti ne tik į sanitarinius dalykus, bet kad būtų šviečiami apskaitai visi Europos bitininkai, nes e, tas populiacijos trapumas e, tiesiog yra tas ženklas, kuris rodo, kad reikia bendradarbiauti visiems, siekiant kaip sustiprinti tas populiacijas. Pani poseł Szajew. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats hartelijk dank aan alle sprekers. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems prelegentams, kalbėjusiems. Slovenijos ministrai noriu pasakyti, kad tarptautinė bičių diena yra puikia mintis. Tikiuosi, kad Niderlandai taipogi prisijungs prie šios iniciatyvos ir dalyvaus, nes Niderlanduose tikrai daug dėmesio šis klausimas sulaukia. Norėčiau ponui iš Prancūzijos E, užduoti klausimą, ar negalima būtų panaudoti lėšų iš antrojo ramščio. Pasižiūrėkite dabar į Junkerį su visais savo projektais. Jeigu jau ieškome kažkokio tvaraus projektą, tai ko gero šis projektas būtų tinkamiausias pagal šiuos kriterijus. Taigi, manau, kad galima būtų tikrai čia tai pritaikyti. Na ir paskutiniai kalbėtojai norėčiau pasakyti, kad aš pritarčiau jūsų būkštavimams Mane taip pat neramina tai, kas vyksta su bitėmis, su žmonėmis. Taipogi, štai pavyzdžiui, pirmadienį ir antradienį e, šios savaitės turėjome sustikimą su Olandijos atstovais. Buvo kalbama apie pesticidus, apie visą tai, kas vyksta šiuo metu. Tačiau ar žinome, kas vyksta iš tikrųjų? nuolat yra nustatomi kriterijai, e, žmogaus sveikatai taikomi kriterijai, bet kur visą tame yra žmogus, sakoma, kad e, pesticidų negalima naudoti dėl bičių, bet juk taip pat ir e, žmonėms jie kenkia, taigi reikia ne tik tai bites, bet ir žmonės taip pat saugoti. Labai ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien galime uh, padiskutuoti apie bites. Aš, aš turiu keletą klausimų apie europinį projektą. Kiek lėšų bus panaudota tam europiniam projektui? Ar tos lėšos bus naudojamos visose ES valstybėse narėse? Štai, pavyzdžiui, Vokietijoje ir federacinėse žemėse yra teikiamos viešosios konsultacijos, e, yra E, e, specialistai, kurie teikia konsultacijas bitininkams. Aš manau, kad reikėtų koordinuoti veiksmus e, su veiksmais kitose valstybėse narėse. Mūsų federacinėje žemėje irgi yra specializuoti centrai, kurie teikia informaciją apie bičių motinėlių auginimą. Pavyzdžiui, Taip pat mes turime teikti daugiau informacijos jaunimui apie bitininkystę ar skatinti juos užsimti bitininkystę. E, mes taip pat e, puikiai bendradarbiaujame su žemės ūkio specialistais. Nuolat vieni kitus informuojame apie tai, kada yra purškiami augalai tam, kad bitininkai galėtų perkelti bites. Arba mes užtikriname, kad augalai būtų purškiami naktį, kai bitės neskraido. Uh, Taigi mes nuolat tarpusavėje bendradarbiaujame ir mane domina, kaip būtų galima užtikrinti veiksmų suderinamumą visoje Europos Sąjungoje. Ponas Klezos, minutė, prašau. Aš manau, kad pirmiausia turime patikslinti, kokios yra skirtingos bitininkų kategorijos. Turime tuos bitininkus, kurie naudoja, kur, kurie, kuriems bitininkystė yra vienintelė profesija. Jie yra profesionalus bitininkai, bet e, taip pat dar yra kita bitininkų kategorija, kurie turi ir papildomų pajamų be pajamų iš bitininkystės. Na ir trečia kategorija būtų grinai bitininkai mėgėjai. Vis na, reikėtų galbūt specializacijos daugiau tam, kad išspręstume betininkystės problemas. Taigi aš dabar norėčiau sužinoti štai ką. Ar jūsų manimų reikalinga mokykla konkreti Europos Sąjungoje specializacijai tai, ar visoje Europoje, čia Europinė mokykla reikalinga, ar nacionalinės, ar kokios tai regioninės mokyklos reikalingos tai specializacijai pasiekti. Na ir dar nereikėtų pamiršti gamtinių priešų. Ponas Dorfman, ačiū pirmininkė. Buvo sakyta, kad ES bitininkystės ateitis priklauso nuo to, kiek bus profesionalių bitininkų, bet aš tam nepritariu. Yra daug bitininkų mėgėjų arba tokių bitininkų, kurie bitininkystė užsiema tik dalį laiko ir jie tikrai e, dirba labai profesionaliai. Apie tai kalbėjo ir uh, E, kiti kolegos. Svarbu, kad būtų užtikrinti tinkami mokymai ir profesionaliems bitininkams ir bitininkams mėgėjams. Mano regione yra daug mėgėjų bitininkų, bet mažai profesionalų. Ir aš galiu pasakyti, kad tikrai yra daug bitininkų mėgėjų, kurie dirba tiesiog pavyzdingai. Neprašiau už profesionalus. Taigi, E, nepakanka kalbėti vien tik apie profesionalius bitininkus. E, to labiau turint omeny ir tai, kad mėgėjai bitininkai būrėsi vairias asociacijas. Ačiū. Ponas Peterė, minutė. Ačiū. Sako ponas Peterė už tą papildomus tik tą minutę. Visiems ačiū už pasisakymus, už jūsų pasiūstą žinią. 30 ar daugiau procentų prarastų bičių kasmet e, yra didžiulė problema. Tai bitininkams ir jų asociacijoms kelia didžiulių rūpeščių. Mes be abejo sunkiai galime išlaikyti sveikas bites nesveikoje aplinkoje. Tad turime daryti viską, kad aplinka keistusi, kad būtų sveikesnė. Mums nereikia bitininkų, kurie yra e, neapsišvietę, dirba blogai, nes jie kelia grėsmę visiems bitininkams, įskaitant profesionalius. Jie turi būti šviečiami, jie turi žinoti, ką daro. Nepaisant, tai, kok, nepaisant to, koks yra jų statusas, profesionalus ir ne. Mums reikalinga labai aiški strategija ir daugiau koordinacijos. Ačiū. Pirmininkas. Ponas Bogovič diskusiją pradėjo, jis ir užbaigs. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, už šią galimybę Aš taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems šiandien pasisakiusiems, visiems pabrėžusiems, kokios svarbos yra bitės ir kokia svarbi yra bitininkystė. Jeigu kas mano, kad pinigų bus prašoma iš Europos parlamento, ne, tikrai ne, bus prašoma padėti sukurti sveikesnę aplinką. Nes tai yra problema, kaip sakė dauguma mūsų svečių, prelegentų. Aš manau, kad mes turime remti išdėstytą projektą. Mes turime paskelbti gegužės 20-ąją bitininkystės ar bičių dieną. Turime daugiau kalbėti apie bites, sudaryti geresnės sąlygas bitėms, pasaulis nuo to bus tik gražesnis. Oui, merci, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Kaip kad prancūzijos garsus žmogus yra pasakęs, kai bitės miršta žmogaus dienos suskaičiuotos. Taigi dėkuoju pasisakiusiems, taip pat pirmininkui už inicijavimą diskusijos, nes čia yra profesinių, ekonominių e, ir kitų iššūkių. Be simbolinės vertės turėtume pasakyti, kad yra daug e, pavyzdžiui, nukentėjusių nuo gaučio e, parazitų. Daugybė tūkstančių avilių ir spiečių buvo e, sugriauta dėl to. Daug bitininkų dėl to nukentėjo. Bitė yra kaip ir žmogaus e, civilizacijos simbolis ir tai yra visuomenės organizavimo ir protingumo modelis netgi. Manau, kad ta, tuo modeliu galėtume pasiremti ir Europos institucijose, tuo bičių gyvenimo modeliu. Rzeczywiście, to ważne i... Dėkoju. Visą tai buvo tikrai labai įdomu. Ačiū, ponė direktorių, tris minutės, prašau. Ačiū. E, ačiū už užduotus klausimus, pabandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad bitininkystės sektoriuje nėra prieš priešos tarp profesionalių bitininkų ir mėgėjų, jeigu laikysimės būtent tokios terminijos. Šie visi žmonės pirmiausia yra bitininkai. Jie vieni kitus gerbė visapusiškai, nes visi vieni nuo kitų jie yra priklausomi. Reikia suprasti štai ką. Skubos priemonių imtis būtinam. Tačiau reikia, kad tų priemonių imtųsi tie žmonės, kurie savo e, veiklą būtent tam ir skiria šimtų procentų. Tuo turi užsimti profesionalai. Skaičius beveik visur Europoje yra toks pat, aš jau sakiau, kad e, Tik 3 procentus bitininkystės sektorioje dirba profesionalų. Mėgėjai bitininkai e, gauna mokymus specializuotose jiems skirtose mokyklose. Ir tų norinčių mokytis yra labai daug. Puikus tai yra ženklas, nes visa tai rodo, kiek daug žmonių domisi bitininkystę ir nori dalyvauti e, plėtojant šį sektorių. Tie mokymai yra skirti bitininkams, mėgėjams ir sakiau, ką jau sakiau dar kartą. E, nie, nieko nėra pašiepiamo vadinti bitininką mėgėją, būtent mėgėjų. Nes e, tiesiog, jeigu ir tik tai skirtumas yra daromas tam, kad jeigu reikia imtis kažkokių ypatingų priemonių, tai turi daryti profesionalai. E, mes Manome, kad mūsų siūlomos priemonės turi būti įdėktos kiekvienoje valstybėje narėje. Būtina, kad kiekviena šalis turėtų savo uh, bičių veislės, uh, e, savo kolonijas. Mes Prancūzijos pietuose auginamų bičių nesiūlome, pavyzdžiui, Bretanės regionui. Reikia, kad kiekvienas regionas turėtų uh, savo bites, savo bitynus, savo mokymus pritaikytus regionui. E, be abejo, gautinėlė yra kiekvienos kolonijos pagrindas. Ir kai norima atkurti bičių šeimą, gal tekti keisti e, motinėlę tiek profesionalaus bitininko, tiek mėgėjo avilyje. Tačiau tas keitimas pats be abejo bus susijęs su kontaktu su profesionalu, nes tas keitimas reikalauja ypatingo profesionalumo. Ne bet kas gali tai padaryti. Ir bitininkams e, mėgėjams reikalingas toks kontaktas ir pagalba, kurią jie gali gauti prisireikus. Tad būtina taip pat, kad e, žemės ūkio sektorius ir bitininkai paspaustų galiau rankas vieni kitiems. Nes laikas yra žemės ūkio darbuotojams suprasti, kad 30 procentų produktyvumo priklauso nuo bitininkystės gerbuvio. Dėkui. Pirmininkas, dėkoju. Tikrai įtikinote mus. Mums reikia daugiau mokymų bitininkams, kad jie galėtų tapti kuo profesionalesniais. Pane Simon Delso. Be abejo, aš nepasisakysiu prieš mokymą, tai yra labai svarbus dalykas. Tačiau dar vienas svarbus dalykas, e, dėl ko e, Slovenija e, atstovai pateikėtų siūlymų, yra komunikavimas ir švietimas visų. Nes būtent visi mes lemiame mūsų ateitį. Tad mums būtina visus šviesti ir išaiškinti, kad reikia laikyti sveikatos logikos. Būtina gyventi harmoningai su savo aplinka. Būtent dėl to daug, dar kartą noriu pareikšti savo paramą toms iniciatyvoms. Ir aš manau, kad būtent tokio pobūdžio ilgalaikės priemonės turi būti remiamos. Daugiau išteklių turėtų būti skirta tam, kad e, galėtume plėtoti geresnę savo ateitį. Visiškai pritariu ponui Peterle. E, sveika aplinka yra ta aplinka, kurios reikia bitėms. Ir kaip sakė kolega Fresnė, e, bloga aplinka nėra produktyvi aplinka. Tad manau, kad nėra ko rūpintis dėl vaisių ir, ir daržovių auginimo produktivumo. Jeigu bitės e, gerai bus prižiūrimos, klėstės ir tas sektorius. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Diskusija buvo būtina šiuo klausimu. Ji štai įvyko. Mes pažymėjome daugybę veiksmų, kurių galima būtų imtis, daugybę priemonių. Juos įgyvendinti būtų šties labai svarbu. Ačiū visiems, ačiū Jums, ponė ministrė, nes šis pasiūlymas iniciatyva sukėlė labai plačią diskusiją. Jis svarbi ir aplinkos saugos ir žemės ūkio klausimu. Netrukus padarysim poros minučių per traukėlę, bet tiesiog norėčiau pasiūlyti dar patvirtinti rekomendacijas, kurias po koordinatorių posėdžių gavote antradienį. Tai yra rašytinės rekomendacijos, kurias surašome po koordinatorių posėdį. posėdžio. Jeigu pastabų neturite, tai galime laikyti jas patvirtintomis, ar taip? E, tai yra mūsų koordinatorių posėdžio e, rekomendacijos. O dabar porą minučių pertraukos ir paskui tęsime diskusiją toliau. Ačiū visiems, ačiū ponė ministrė. Państwa, rozpoczynamy, bo mamy bardzo. Gerbiami kolegos, turime tęsti darbą, juolab, kad darbo tvarkė tikrai įtempta. E, Žemės ūkio komiteto pirmininko, pirmininko, tai yra savo vardu, norėčiau pasveikinti kolegą, kuris pakeis poną Laviją. Taip pat noriu pakviesti visus kolegas ir dalyvius 22 kalbom. Galima klausytis vertimo, jos, jos yra jos verčiama visas kalbas išskyrus estų. Kalbėsime apie gyvūnų klonavimą ūkiniais tikslais - keulių, avių, oškų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimas. Tokia yra tema. Šiuo klausimu mes pagal 55 taisyklę e, bendratarbiaujame su kitu komitetu, su Envi komitetu. Gruodį 13 metų Europos komisija buvo paskelbusi du teisėkarus pasiūlymus dėl gyvūnų klonavimo. Siūlymas, kurį nagrinėjame šiandien, yra susijęs su e, gyvų, prekiavimu tų gyvūnų mėsa ir kulnavimo technikomis. E, mes kalbame taip pat apie prekiavimą gyvais klonuotais gyvūnais, e, pienas, mėsa ir gyvūnų klonai, prekyba jais ir patekimas jų rinką. Tokios yra mūsų apimamos temos šiandien. Aš detaliau to temos nenagrinėsiu, tą padarys mūsų pranešėjai Europos Sąjungoje. Mes ūkiniais tikslais klonavimo nevykdome, tačiau tai daroma Kanadoje, Argentinoje, Brazilijoje, Australijoje, e, Jungtinėse valstijose ir jie sudaro gan didelę dalį E, į rinką patenkančių produktų. Kaip jau sakiau, mūsų diskusijos nenorėčiau atidėlioti, tad prieš pereinant prie pasisakymų norėčiau pasakyti, kad abu komitetai parengė, nutarė parengti nuomonę šiuo klausimu. Jūri komitetas taip pat ketina tą daryti, mes apie tai e, tarsimės vėliau. Mūsų bendra pranešėjai yra ponia Somers ir ponia Mo. Ir bus pateiktas bendras pranešimo projektas. Ponia Moj kalbės pirmoji. Prašau. Gentili kolegiai. Mėly kolegos, visų pirma, norėčiau Jūs Jums padėkoti už tai, kad mane pakvietėte čia pristatyti šią temą. Tai yra pasiūlymas dėl direktyvos, e, e, kuris susijęs su šūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų klonavimu. Mes norėtumėm, kad e, pasiūlymas dėl direktyvos e, virstų pasiūlymu dėl reglamento. Mes norėtumėm, kad visos taisyklės tiesiogiai būtų taikomos visose valstybėse narėse. Dėl pakeitimų. Mes e, juos teikiame E, dėl svarbių principų, pavyzdžiui, dėl e, žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos, vartotojo apsaugos, maistų produktų srities skaidrumas. Taip pat mes norėtumėm, kad būtų išsaugoti tradiciniai metodai e, žemės ūkio sektorija. Gyvūnų klonavimas dėja yra naudojamas kai kuriuose trečiosiuose šalise, pavyzdžiui, JAV, Kanadoje, Argentinoje, Kinijoje, Brazilijoje. Su tomis šalimis yra sudaromi priekybiniai susitarimai. E, kai kuriuose šalise e, e, gyvūnai klonuojami jau kurį laiką. Ir jeigu būtų atvertos sienos E, tokių produktų įvežimui į ES, tai jie patektų ir mūsų rinką, e, jie nebūtų tinkamai ženklinami ir e, vartotojas net gal ir nežinotų, kad perka kažkokį produktą, kuris ir nėra pagamintas tradiciniu gamybos būdu. 2010 metais Eurobarometras atliko apklausą, kurios metu paaiškėjo, kad ES piliečiai nesutinka dėl to, kad būtų naudojamas klonavimas. E, piliečiai tam prieštarauja. Ir dėl to mes manome, kad būtina pakartoti, jog kalbant apie e, importą į ES neturėtų būti importuojami e, genetiškai modifikuoti e, e, gyvūnai, jų produktai ir palikuonis. Šiuo metu nėra tinkamų technologijų tam, kad būtų galima atpažinti GMO likučius maisto produktuose. Mes E, norime, kad būtų e, užtikrinta gyvūnų sveikata. ES veikimo sutartyje yra e, straipsnis, kur ir kalbama apie tai, kad būtina užtikrinti gyvūnų sveikatą vis, per visą jų gyvavimo laikotarpį. Mes rengdami pranešimą E, pateikėme nemažai kritinių pastabų dėl gyvūnų klonavimo. Gyvūnų klonavimas turi neigiamos sveikatos ir patiems gyvūnams, jie bereikalo kenčia. Taip pat e, dėl klonavimo kyla pavojus bio įvairoviai bei e, taip pat genetiniai įvairoviai. Na, o ES siekiama išsaugoti ir bio įvairovę ir genetinę įvairovę. Dėl to mes nemanome, kad reikėtų e, e, sudaryti sąrašą tų gyvūnų, kurie galėtų būti klonuojami. Kai kuriuose trečiosiuose šalise šiuo metu gyvūnai jau yra klonuojami, pavyzdžiui, žuvis yra e, klonuojamos, na, o tai vis dėlto yra naudojama ir maistui kitose šalise. Taip pat e, e, buvo atlikti bandymai e, su žiūrkėmis. Ir tų bandymų rezultatai rodo, koks neigiamas poveiks padarytas gyvūnų sveikatai. Mes pateikėme pakeitimų tam, kad apsaugotumėm piliečių sveikatą ir užtikrintumėm pagarbą taip pat ir gyvūnų atžvilgių. Dėkoju. Dziękuję. Pani poseł, Zobar, bardzo proszę. Ačiū žodis kitai pranešėjai. Pane Zomer, ačiū pirmininkė. Mano kolegė Džiulija Moj jau išsakė esminius dalykus, jums papasakojo, kokia yra situacija. Europos parlamentas dabartinę kadenciją, kaip ir ankstesnė Europos parlamento kadencija, kritiškai vertina gyvūnų klonavimą. Mes žinome, kad ir mūsų piliečiai, didžioji piliečių dalis nenori, kad būtų klonuojami gyvūnai. Įvyko e, susitikimas su šešėliniais pranešėjais, kur irgi kalbėjome apie gyvūnų klonavimą ir visų frakcijų atstovai irgi laikėsi tokios pat nuomonės. tiek Agri ir Envi komitetų nariai, tiek ir kitų komitetų nariai, ko gero, laikosi tokios pat pozicijos. Klonavimas yra e, ginčitina e, e, technika, ji turi daug neigiamų aspektų, turi ir neigiamą poveikį. Bet aš manau, kad ir ateityje ta technika tinkamai nefunkcionuos. Gyvūnai kenčia, yra dideli mirtingumo rodikliai, produktivumo e, rodikliai yra minimalūs, e, gyvūnai kenčia. Ir tai yra neprimtina. Taip pat mes turime ginti ir vartotojų interesus. Europos parlamentas visą laiką pasisako už vartotojų teisų ir interesų apsaugą. Jeigu vartotojai nenori gyvūnų klonavimo, bet to pats klonavimas nepakankamai gerai veikia, tai aš manau, kad atlikus e, e, įvertinimą, e, klonavimą reikėtų uždrausti, absoliučiai uždrausti ES. Aš manau, kad toks draudimas turėtų būti taikomas visų gyvūnų atžvilgių, ne vien tik tais e, galvijų keulio avių oškų ar klinių šeimos gyvūnų atžvilgių, bet ir paukščių bei žuvų atžvilgių. Vis dėlto moksliniai tyrimai ir toliau turėtų būti vykdomi, jie neturėtų būti uždrausti. Taip pat netmetame galimybės, kad klonavimas būtų taikomas ir e, siekiant išsaugoti nykstančias gyvūnų rušis, bet tikrai nereikia taikyti klonavimo gaminant maistą. Klonavimo technika netinkamai veikia, ji e, sukelia gyvūnams daug kančių ir mes taip pat nežinome, kokie, koks bus klonavimo poveikis ateityje kas atsitiks, jeigu žmonės naudos su klonavimo būdu pagamintus maisto produktus. Mes e, sakėme, kad reikėtų ne direktyvos, o reglamento dėl klonavimo draudimo, tam, kad visose valstybėse narėse taisyklės būtų vienodos ir kad nebūtų kokiu nors spragų ar e, įvairaus interpretavimo galimybių. Mėly kolegos, aš tikrai tikiuosi, kad jūs pritarsite mūsų pasiūlymui. Mes turime parodyti solidarumą, vieningumą šio klausimo Europos parlamente. Be abejo, taryba ne visiškai pritarė mūsų nuomonėje, taigi labai svarbu, kad mes e, e, e, būtumėm vieningi. Na, o baigdama norėčiau padėkoti kolegijai Džiulija Moj. Mes tikrai puikiai bendradarbiavome ir tikiuosi ir ateityje tokio paties veiksmingo bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkuoju už pasisakymą. išgirdome bendro pranešimo pristatymą. Iš čia matyti e, mūsų poziciją, o dabar kviečiau šešėlinius pranešėjus pasisakyti. E, nuo dviejų iki pus, nuo dviejų su pusė iki trijų minučių prašyčiau kalbėti. Pone Ajuso, prašau, dvi su pusė minutės, kolegė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Bendrai kalbant, tikrai pritariu ir galiu pasakyti, kad mes kaip deputatai, kaip vartotojai galiausiai nenorime, kad būtų klonuojami gyvūnai Europos Sąjungoje. Tai yra papildoma technika, klonavimas, kaip kažkada e, dirbtinis apsieklinimas. Tai yra tiesiog papildoma technika. Negalėtume to visiškai uždrausti, bet jeigu mes kalbam apie gyvūnų klonavimą, mes turime kalbėti apie tai, kad tai yra pirmiausia siekiant gyvūnų gerbuvio E, svarbu užtikrinti sveikatos e, e, kriterijų atitikimą maisto grandinėje. Jeigu norime uždrausti šį dalyką, tai galime, tačiau nebandykime gal ieškoti priemonių tokiems draudimams. Galėtume pareikalauti, kad būtų galima užtikrinti produktų atsakomumą iki trečios ketvirtos kartos. Ekonominių požiūrių šis projektas nėra gyvybingas. Jeigu reikia tikrinti, ar niekas nesukčiauja, tai galima užtikrinti, kad bus sunku tą padaryti. Tačiau jeigu, jeigu tą uždraustume, viskas, ger, viskas gerai, pritaikytume draudimą ir baigtume, bet neieškotume kokio nors papildomų sąlygų, išimčių ir taip toliau ir panašiai. Mes tiesiog galėtume uždrausti pardavinėti klonuotų gyvūnų mėsą. Man atrodo, kad gyvulininkystės sektoriui pakengta būtų, jeigu būtų uždrausta reprodukcija gyvūnų kitais būdais. Dėkoju. Dėkuoju, tim bardziej, że przed... Dėkoju, sako pirmininkas, ir ačiū, kad pasakėte trumpai. Žodis mūsų kolegiai, poniai Sarbu. Dėkoju, sako ponė Sarvo. Ačiū bendra pranešėjams už jų pastangas parengti šį pranešimą. Visos studijos rodo, kad ES gyventojai nenori klonuotų gyvūnų mėsos ar gyvūnų klonavimo mėsos gamybos tikslais. Žemės ūkis Europoje mums yra svarbus sektorius. Ir man čia yra draudžiami įvairūs išvestiniai produktai, tad remiu kolegijų poziciją. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti patį pranešimą. Pirmiausia, remiu sprendimą sujungti tas dvi direktyvas į vieną teisinį pagrindą, į vieną reglamentą. Tai leis išaiškinti visus teisinius aspektus, išaiškinti, kas turės būti tikrinama Europos parlamento, kas turės būti kontroliuojama. Taip pat E, valstybės narės galės tas nuostatas tinkamai įgyvendinti. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, e, vengiant to vėlavimo, kuris susidarė iki šiol, iki priimant šį reglamentą. Pritariu, kad šis draudimas turėtų apimti ir gyvūnus naudojamus sporto reismėms arba kitai panašiai veiklai. Turėtume taip pat uždrausti gyvūnų klonavimo maisto gamybos reikmėms ir sporto reikmėms. Mes esame uždraudę taip pat steroidų naudojimo sporto gyvūnams, tai kodėl čia šioje srityje turėsime pritarti klonavimui. Manau, kad žymėjimas etiketėmis, ženklinimas yra taip pat svarbus klausimai mūsų dėrybų metu dėl naujojo maisto. 2011 metais iki to, iki, apie tai diskutavome, todėl šiandien nekartosiu to, kas buvo pasakyta. Tiesiog peržiūros nuostata yra sveikintina, stebėsena yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Svarbus ir visuomenės suvokimas apie klonavimą. Šis teisės aktas turėtų patenkinti mūsų piliečių lūkesčius. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Pone Aguilera, prašau. Gracias, señor presidente. Eh, agradecer a, a las. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, kurį dėrėtų tinkamai vertinti. Norėčiau pasakyti, kad reglamentas kaip instrumentas, man atrodo, tinkamesnis tam, kad būtų klonavimo, gyvūnų klonavimo klausimas išspręstas. Taigi tam pritarčiau, pritariu tam, kas yra atlikta. Tai yra, šis tekstas turi normatyvinę didesnę galę įgyti valstybėse narėse. Dabar dėl abiejų teisinių pagrindų sujungimo e, apriepties ir veiksmingumo. Na, aš šiek tiek abejoju dėl teisinio pagrindo, bet manau, kad dabar surašytas tekstas, taip kaip dabar surašytas, yra tinkamas. Numatomas draudimas turi būti siejamas su gyvūnų gerove. EFSA sako, kad klonavimas e, sukelia gyvūnų kančias. Būtent tuo turėtume remtis kai bus reglamentavimas nustatomas gyvūnų planavimo žemės ūkio maisto produktų srityje. Ateityje pasiektas e, progresas, technologinis progresas galbūt galėtų padėti išspręsti šias problemas. Na, mokslinis progresas kol kas nežinome, kur mus nuves. Šiandien, kas kelia daugiausiai problemų ir tai, ko mes siekiame išvengti, apeiti tiksliau tą klausimą, tai yra gyvūnų gerovės klausimas, kaip kad siūlo komisija, e, laikinos tos priemonės turi būti. Na, dabar penktasis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. Čia kalbama apie rūšių nustatymą. E, išbraukiama yra viena čia rūšis, bet man atrodo, kad nėra prasmės to daryti. Man atrodo, kad reikėtų apskritai, reikėtų visoms rušims išbraukti tą klonavimą. Reikėtų taip pat išbraukti tas penkias konkrečias rušis, tačiau mano manimu mokslinius argumentus čia dėlėtų palikti. Reikia kalbėti apie mokslinį vertinimą, taigi reikia palikti tą mokslinį aspektą, mano manimu tai labai svarbu. Dabar atsekamumas. Aš jau prie pabaigos einu. Atsekamumo sistemos e, įsteigimas yra puikus dalykas. Problema dabar štai kokia. Kaip atskirsime vieną klonuotą gyvūną nuo kito? Turėsime registrą duomenų bazę, e, kuri priklausys nuo trečiosios šalies, kurioje atliekamas klonavimas pateiktų duomenų. Na ir Galiausiai, jeigu jau e, tas draudimas būtų laikinas, kaip kad tai siūlo komisija, apribotas laikė, tai tokiu atveju nesutikčiau su palikuonių klausimais reprodukcinės medžiagos įtraukimas čia, mano manimu, gali komplikuoti genetinės medžiagos importavimą iš užsienio. Ir tai gali E, pakengti mūsų gyvūnų augintojų sektoriui. Ačiū. Dėkoju. Ar kas nors atstovauja ponui Nikolsonui ir pon, ar ponui Vojčiakovski? Ar yra pakaitinių narių, regis ne. Pone Miller, prašau. Ačiū pirmininkė. Pranešėjos mums pristatė pranešimą, kuris labai puikiai atspindi visuomenės nuomonę. Ir be abejo, aš žinau, koks yra primtas sprendimas Vokietijoje. Vokietija pasisako už klonavimo draudimą e, ir Vokietijoje yra reikalaujama, kad klonuoti gyvūnai nebūtų naudojami maisto, maistui. Bet, kaip žinia, e, daugiausia problemų kelia įvairios smulkmenos, įvairios detalės. Pavyzdžiui, sunku sukurti tinkamą kontrolės sistemą, kuri, kurią būtų galima ir praktiškai gyvendinti. Kaip galima būtų e, atskirti e, klonuotą gyvūną nuo neklonuoto gyvūno? Mes tikrai norime, kad e, e, teisės akto forma būtų e, reglamentas. Šiaip komisijos pasiūlymas yra gerai subalansuotas. Man atrodo, kad įgyvendinant pasiūlymą daugiausia problemų kiltų dėl kontrolės sistemos. Kai vyko klausimas, nebuvo atsakyta į kai kuriuos klausimus, kurie yra susiję, pavyzdžiui, su TTIP susitarimo poveikiu. Man tai reikštų štai ką. Jeigu mes įvedame atsekamumą ir atitinkamą ženklinimą, tai tuomet tektų sustabdyti jautienos importą, nes būtų neaišku, ar galvijai nebuvo klonuoti. Aš pasisakau už tai, kad klonavimas klonai būtų uždrausti Europoje bet norėčiau, kad būtų pagalvota ir apie tai, kaip rasti praktinį sprendimą dėl ženklinimo etikečių. Reikėtų tokio sprendimo, kurį būtų manoma įgyvendinti praktikoje. Mums tai yra pats svarbiausias dalykas. Tack så mycket, herr ordförande. Kollega Federley. Ačiū pirmininkė, aš visiškai pritariu tam, ką pasakė e, kolegė Müller. Iš tikrųjų, komisija rėmėsi turimais moksliniais domenimis. Dabar e, buvo parengtas puikus pranešimas. Aš džiaugiuosi ir dėl to, kad ir socialistai pasisako už draudimą. Bet pagalvokime ir apie technologijų plėtrą pažangą. Mes dabar negalime taip griežtai sakyti, kad ne, ne, mes jokių būdų nepritarsime tam ir ateityje. Anksčiau juk buvo diskusijos ir dėl to, kad kokie pavojingi lėktuvai reikėtų uždrausti skraidyti lėktuvais. Dabar panašios, o matome, kas atsitiko dabar, visi skraido. E, dabar visi diskutuoja apie e, klonavimą ar apie tai, kad reikėtų uždrausti e, klonavimą. Aš manau, kad ateitie situacija reikėtų, gali ir pasikeisti, dėl to aš pasisakau dabar už laikiną draudimą. Gal ateitie situacija bus kitokia, taigi pritariu komisijos nuomoniai. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra subalansuotas. Dabar dėl ženklinimo. Man atrodo, kad čia pranešėjos nuėjo gerokai per toli. Ar mes bent įsivaizduojame, kiek yra genetinės medžiagos Europoje? Šiuo metu neįmanoma užtikrinti atsakomumą. labai daug kas priklauso ir nuo trečiųjų šalių. Pranešime yra tiesiog skleidžiama baime ir panika dėl naujoviškų maisto produktų, dėl atsakamumo. Iš tikrųjų mes turime suprasti, kad daugelis e, mūsų uh, melžiamųjų karvių yra e, genetiškai modifikuotų galvijų palikuonės. Tai yra tie genetiškai modifikuoti galvijai, kurie buvo e, išvesti už ES ribų. No. A, okej. Okay. No, no, no, no, szedł pan, pan, poseł, pan posłek. Ja, ich möchte mich ja äh, bei den... Panas Eck. Ačiū, aš norėčiau padėkoti pranešėjams. Jos atliko tikrai didžiulį darbą, suteikė mums daug informacijos. Iš esmės aš sveikinu jų pranešimą. Kaip žinia, visoje Europoje žmonės yra įsibaiminę. Na neaišku, ar ta baimė yra pagrista ar ne, bet mes turime e, e, atsižvelgti į vartotojų valią. Vartotojai sako, kad jie nenori e, valgyti genetiškai modifikuoto maisto. Ir man atrodo, kad pranešime tai puikiai atspindėta. Aš pritariu vis dėlto ir kolegai, kuris sakė, kad galbūt ateityje reikėtų uh, E, laikytis atviresnio požiūrio. E, jis kalbėjo apie lėktuvus. Čia galima būtų prisiminti ir Leonardo da Vinci idėjas, kurios praeitie atrodė e, tiesiog neįtikėtinos. Turime pagalvoti ir apie tai, kad vis dėlto nežinome, kas atsitiks ateityje. Ir aš tikrai baigdamas noriu pasakyti, jog tikiuosi, jog e, šis pranešimas atneš naudos e, vartotojams. Ponas Bove, prašom. Oui, monsieur le président. Gerbiamas pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte žodį. Norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Sonar ir poniai Moj, nes jos tikrai puikiai atliko šį darbą. Manau, kad tai, kas yra padaryta šiuo klausimu, turėtų būti daroma kaip įmanoma dažniau. Šis darbas labai konstruktyvus, čia yra atsižvelgiama į visą tai, ko prašo Europos piliečiai. Manau, kad parlamentas turėtų e, ateityje dažniau taip dirbti. Dabar direktyvas siekiama pakeisti. Direktyvą siekiama pakeisti par reglamentu. Nereikėtų pakliūti į komisijos spastus ir kas dėl pačios formos, tai teigiamas dalykas. Na, o kas dėl turinio? Manau, kad į viską buvo atsižvelgta, taip pat ir į gyvūnų gerovės klausimą, į bio įvairovės klausimą. Čia jis pakankamai pabrėžtas buvo. Čia yra kalbama apie e, patentus, apie klonuotus, kurie atsiranda dėl gyvūnų klonavimo, kalbama apie e, hormonų naudojimą bei visas technologijas e, naudojimas klonavimui. Dabar kaip dėl importo gyvūnų e, iš klonuotų gyvūnų patys importuotojai turi pateikti įrodymus, dokumentus, Komisija gali tik taisyklės nustatyti, bet patys importuotojai turi nustatyti tą atsakamumą, užtikrinti atsakamumą. Manau, kad e, prekybos klausimas yra e, papildomas e, nesminis lyginant su gyvūnų sveikata ir visuomenės sveikata. Ir jeigu jau eina kalba apie sveikatą, tai prekybą galima būtų ir apriboti. Taigi labai džiaugiuosi bendrai visų atliktų darbų. Ačiū. Pan poseł Bart Stas. Dėkoju. Kolega Bart Stas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką minėjo kolega Hosibovė. Pranešimas puikus, ačiū abiems bendra pranešėjoms Žalieji pritarė pranešėjų požiūriui. Gerai, kad pasirinkom skirtingą teisinį pagrindą, kad pasirinkome sujungti dvi direktyvas į vieną reglamentą, pranešimo turinys irgi yra pabrėžiantis teisingus dalykus, vartotojams seksualius klausimus, piliečiams aktualius klausimus susijusius su maisto sauga ir sveikata. Europos komisijos požiūrį būtų įdomu išgirsti šiuo klausimu. Iki šiol mes, kiek girdėjome, Europos komisija gana keistą vaidmenį vaidina šiuo klausimu. Turėtume prižiūrėti, kaip vystosi klausimai susijęs su naujaisiais maisto produktais jau nuo 2008 metų komisija e, ne visada žiūri parlamentą rimtai. Komisija tiesiog laukia, kol bus e, daromas spaudimas e, ponui Gekucht, kad didžiai e, prekybos dydį generalinis direktoratas jį atliktų. E, tiesiog dabar tekstas yra žymiai geresnis, turėtume jį paremti. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Na, iš tikrųjų labai svarbu komiteto lygmenių kalbėti vienu balsu. Čia mes iš tikrųjų labai puikiai sutarėme šiuo klausimu ir aš manau, kad tai tikrai spindi mūsų visuomenės e, e, lūkesčius. Marko Afronte, žodis jums, bet kolegos regėsi nėra. Tad pradėsime diskusiją. Pusantros minutės kiekvienam, ponė Sair. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir sakiau, eh, mūsų ministras pirmininkas Ruiten šiuo metu Kinijoje lankosi ir buvo nufotografuotas su eh, klonuotomis keulėmis. <laughs> Taigi dėl to kilo labai e, arši e, diskusija, todėl aš norėčiau dabar užduoti klausimų poniai Somer ir jos kolegiai. Ar neturėtume tarptautinę prasme šiek tiek pristabdyti tempą? Dabar kaip dabar su sperma ir kitais produktais, ką reiškia ta trečioji karta Ar mes žinome, ką tikrai žinome, išmanome, ką darome. Bet to dar yra tai taip sustarimas su JAV dėl vartotojų. Taip, galiu tik tai patvirtinti tai, kad aš ginu vartotojus, reikėtų čia to, tačiau ar nebus taip, kad šiuo metu Europoje daugybė perdirbtų esančių produktų iš trečiųjų šalių e, yra atvežti ir ar jie nėra išklonuotų gyvūnų. Merci, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Viena vertus didžioji dauguma augintojų ir vartotojų Europos prieštarauja klonavimui, kita vertus Europos žemdirbiai susiduria su didžiulė krize ir žemės ūkio politika bendroji jokio atsako jai dabar nesuteikia. Taigi pirmininkė, kodėl dabar tokioje situacijoje diskutuoti dėl to, dėl ko yra sutariama? Uh, konsensusas yra. Kodėl negalima kartą visiems laikams uždrausti klonavimo ir susitelkti ties svarbesniais klausimais? Visi žinote atsakymą į šį klausimą, tačiau ne visi išdrįsta tai pasakyti. Čia vėl bandoma suharmonizuoti Europos ir JAF e, reglamentavimą šios srities tam, kad kažkam tas naudinga būtų. Taigi, gerbiami kolegos, ir toliau sėdėkite tyliai, ir toliau leiskite manipuliuojami, sėdėkite tyliai kaip mokiniai pamokoje ir nepamirškite, kad niekas nenori to, kas yra daroma, jokie piliečiai ir apskritai piliečiai greitai nebenorės ir Europos Sąjungos. Pane Kastinger, Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjams už puikų darbą. Man atrodo, kad jau vyko ir klausimas šią temą, kur dalyvavo ir ekspertai. Suprantame, kad kyla tikrai rimtų problemų, pavyzdžiui, dėl atsiekamumo. Sunku iš tikrųjų atpažinti genetiškai modifikuotą gyvūną. Mm. Mes nenorime klonų Europoje. Mes Europoje turime puikių gyvulininkystės metodų ir jie tikrai yra sėkmingi. Aš pasisakau už tai, kad draudimas būtų įgyventintas Europos Sąjungoje. Mums tikrai e, nesinori e, spragų nacionalinių lygmenių. Dažnai e, atsitinka taip, kad e, nacionalinėse įstatymuose yra įvairių spragų ir galima apeiti kai kurios draudimus. Tai noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad tokių spragų nebūtų šioje srityje visoje Europos Sąjungoje, kad būtų uždrausti klonuoti gyvūnai. Dėl atsakamumo komisija pasiūlė deleguotą aktą, man tai kelia problemų Aš manau, kad tai sukeltų tiesiog daugiau biurokratijos, bet problemos neišspręstų. Taigi, tikrai nepritariu deleguotam aktui. Dėl ženklinimo taisyklių tam pritariu. Manau, kad Europoje turime ir toliau užtikrinti aukštą maisto produktų kokybę, taigi aš prieš tai, kad būtų naudojamas klonavimas gaminant maisto produktus. Ačiū. Ja, ich glaub, äh, ich muss den beiden Berichterstatterinnen. Ačiū, sako panas Hoisling. Aš irgi norėčiau padėkoti abiejoms pranešėjoms, pritariu joms. Mes kalbame ne vien tik apie ginčytinus e, gyvulininkystės metodus, tai yra ir etiniai klausimai. Vien tik tais nor, norint apsaugoti e, gyvūnų sveikatą, Europoje reikėtų uždrausti gyvūnų klonavimą. Klonavimo metu e, išgauti gyvūnai dažnai gyvena trumpai arba e, yra ir lygoti. E, gyvūnai kenčia. Dar noriu pasakyti štai ką, jeigu mes leisime klonuoti e, gyvūnus Europoje, tai tuo užsijims ne smulkėjai ūkininkai, o stambios įmonės kursis monopoliai, atsiras įvairių klausimų dėl patentų Taigi tikrai nereikėtų klonavimo Europoje. Visiškai pritariu tam, ką pasakė pane Kestinger dėl ženklinimo. Na, man atrodo, e, ženklinimo klausimą gal ir būtų galima išspręsti. Dabar sakoma, kad šioje srityje kyla daug problemų, tą sako ir komisija. Ir aš manau, kad mes neturėtumėm nusileisti amerikiečių lobistams dėl TTIP susitarimo. Tikrai e, reikėtų užtikrinti, kad nebūtų sušvelnintos europinės taisyklės. Mes turime aiškiai tai pasakyti europiečiams, e, atsiprašau, amerikiečiams. Na, o dėl ženklinimo, tai aš kaip sakiau, manau, kad gal tas problemas ir būtų galima išspręsti. Pani poseł Melior, przepraszam, sorry. Okay. Pone Melior, prašom. Pane Miller, ačiū pirmininkė. Ne, pane Melior, ačiū pirmininkė. Aš e, norėčiau irgi padėkoti pranešėjoms už tokį puikų, aišku pranešimą. Visos frakcijos pritarė tam, kad neturėtų būti planuojami ūkiniais tikslais laikomi gyvūnai. Svarbu apie problemas kalbėti. Tikrai nemanau, kad reglamentas visas problemas sugebės išspręsti direktyvoje dėl gyvūnų kilmės e, nėra nustatyti aišku standartų, kurie būtų taikomi ir kitose pasaulio šalise. Turime kalbėti ir apie F1, F2, F3 kartos gyvūnus. Ir taip pat dar vienas klausimas, e, kas atsitiks su produktais pagamintais iš e, klonuotų gyvūnų. Šis klausimas jėsi ir su mūsų vidaus rinka. Ir dar viena pastaba dėl etinių klausimų. Aš labai kritiškai vertinu etinius klausimus ir tikrai norėčiau tokios taisyklės kuri bent e, e, artimiausiams šešeriems metams uždraustų e, klonuotų gyvūnų vežimą. Ačiū. Ponas Andrijų, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti bendra pranešėjams už atliktą puikų darbą. Man reikės yra tikrai labai svarbu tas faktas, kad iš nuo direktyvų dviejų pereinama prie vieno reglamento. Siūlomas tekstas yra geras, tačiau reikia patikslinti šį beitą ir reikėtų galbūt numatyti kažkokią e, iniciatyvą susijusią su produktų atsekamumu. E, lygiai taip pat kaip ir žymėjimas etiketėmis pirmosios kartos gyvūnų, kad ir kokie bebūtų tai gyvūnai.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 Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū abiems pranešėjams. Šis klausimas yra labai jautrus Europos visuomeniai. Tai yra labai, labai jautrus klausimas. Tad kolegės ėmėsi drąsios, drąsiai ėmėsi šios sutitingos temos. E, Eurobarometras e, pateikė duomenis e, apie gyvūnų kančias, kurias jie patiria dėl tos technikos. Klonuotų gyvūnų mėsa. Ši tema ir šitos temos neįmanoma pristatyti Europos visuomeniai. Aš pritariu šiam fakto konstatavimui šiandien. Aš turiu didelių vilčių uh, ateičiai. Ir man atrodo, kad gyvūnų kančios patiriamos yra irgi nemažesnis svarbus dalykas kaip ūkinių klausimų sprendimas. E, Ačiū poniai Somer, kad e, netaiko savo siūlomo reglamento, to būsimo dokumentų mokslo tyrimų sryčiai. Nes be kitų kai kurių elementų ši technika ne, neveiks. Girdėjau minint, pavyzdžiui, žmogus mėnulyje, žmogus skraidantis žmogus lėktuvais ir panašiai. Na, ne, atsisakykim tų klausimų nagrinimo ateičiai, bet šiandien situacija yra tokia, kokia yra. Prieš porą metų, štai 2013 buvo priimtas dokumentas, kur ponė Zomer priešingai negu šiandien siūlė viską uždrausti. E, taip pat ir e, palikonių tų gyvūnų naudojimą. Šiandien siūlymas mažiau radikalus, siūloma e, uždrausti pačią techniką nesiūloma e, uždrausti gyvūnų palikonių naudojimo, tik siūloma užtikrinti atsekamumą. Ir matėme, kad situacija pasikeitė parlamente. Kitas klausimas, kas sąlygoja tokį pasikeitimą ir antras klausimas. Komisijos pozicija dėl, dėl, dėl atsekamumo. Kodėl komisija sušvelnino savo poziciją dėl atsekomumo, lyginant su 2010 metais. Ten viskas buvo suformuoluota komisijos dokumente daug e, griežčiau, bet jau girdžiu pirmininko plaktuką, tad turiu nustoti teikti klausimus. Ačiū. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Bitte. Um- Peter Lyze, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau e, atsiprašyti už tai, kad išėjau trumpai iš salės. Noriu padėkoti pranešėjams už e, pranešimo projektą ir pristatymą jo. Daug kas buvo pasakyta, tačiau aš dar porą nepasakytų dalykų pridurčiau. Kaip kad sakė Renate Zomer, labai teisingai beje ji pasakė, ir toliau yra daugybė problemų susijusių su klonavimo technika. E, tos problemos tai daugiausia būtų lygos ir gyvūnams sukeliamos kančios. Taigi reikėtų pasižiūrėti, ką ateityje galima būtų padaryti. Jeigu dabar dabartinė situacija išliks, tai etinė problema didžiulė liks ir e, prieštaraujantis tai technologijai žmonės bus teisūs, o galbūt ateityje ta technologija bus patobulinta. Bet kad ir kaip ten bebūtų, dabartinėje situacijoje mes turime puikių priežasčių tam, kad nepalaikytume tų technikų ir kovotume prieš. Nes Jeigu jau yra tai naudojama prieš gyvūnus, vieną dieną tai bus naudojama ir su žmonėmis. Daug kas dabar apskritai atmeta tą gyvūnų klonavimo idėją, todėl kad mano, kad ateityje ir žmogui tai bus pritaikyta. Taigi, jeigu jau klonavimas bus plačiai, plačiu mastu pritaikomas, jeigu klonavimas bus paprastesniu, taps paprastesniu, tai ko gero vieną dieną gal ir žmogui bus tai pritaikyta. Taigi čia, manau, nepaisant to, kad žemės ūkio prasme nėra priežasčių, tam prieštaraučius dėl mano minėtų priežasčių yra prieštaravimo, taipogi klonavimui. Kaip pasakė Renate Zomer, taryboje šalis yra pasidalijusios ir yra tam tikra koalicija susidariusi, kur, kuri nepageidauja klonavimo ir apskaitai taisyklių palikuonims. Ačiū, sako pirinkas, dabar žodis ponui Glezos. <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. E, taip jau nutinka, kad žmonės turi taikytis prie gamtos. Žmonėms nevalia gamtos e, dėsnių laužyti, bet žmogus kartais bando tai daryti. Pavyzdžiui, norima priversti paukščius e, gaminti daugiau negu jie gali karvių, oškų atveju taip pat norima, kad jos pieno duotų daugiau, negu pačiam žmogui reikia, negu tiek, kiek gamta leistų pagaminti. Bet atėjo laikas žvelgti realybę į akis. Klonuotų produktų draudimas turėtų būti absoliutus. Reikėtų leisti vykti moksliniams tyrimams tačiau nereikėtų, kad gyvūnai dėl to kentėtų. Na, o kai dėl augalų klonavimo, norėčiau pasakyti štai ką. Ūkininkai, kurie taiko augalų klonavimą, e, iš, e, paprastai nevalgo tų augalų, e, kuriuos klonavimo būdu gauna ir išaugina. Elnök úr, köszönöm a szót. Megnyugtató volt hallani. Dėkoju. Džiugu girdėti, sako ponas Balso, kad pranešėjos teikia tokį subalansuotą pranešimą. Na, aš skeptiškas šiais klausimais. GMO augalų draudimas buvo svarbus labai žingsnis pranešėjų iniciatyva parengėme puikų teisėkuros aktą. Gruodžio 12 komisija po diskusijų su taryba pasakė, na, labai atsiprašome, bet taryba E, nesutinka padaryti nuolaidų. Paskui taryba sakė, atleiskite, bet komisija nesutinka padaryti nuolaidų. Tikėjomės didžio teisės akto, bet paaiškėjo, kad, kad e, labai pozicija buvo sušvelninta, atskiesta, galima sakyti, tame teisės akte, kurio visi taip laukiam. Europos komisija atstovauja regisi irgi piliečių nuomoniai. Ir gerus teisės aktus vis tik įmanoma parengti tik tada, kai taryba kitų darybų metu galės pasakyti, kad čia Europos parlamentas mums neleido padaryti tai, kas mums šovė į galvą, nes šiaip patėvėsime lygiai teisė teisėkuros proceso dalyviai. Dėkui. Ponas Agniau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ta klonavimo tema yra svarbi, turime atsiminti štai ką. Nes paprastai sunku būna kištis į tokius klausimus. Jūs pasiekėt, pasiekėte tam tikrą lygį, kur nieko geriau padaryti nebepavyksta. Lygiai taip pat, kaip, taip ir su gyvūnų genetika. Kai kažkas klonuoja, manydamas, kad daro gerą, kažkas pasirodo, ir pasiūlo kažką dar geresnio už klonavimą. Ir paaiškėja, kad, ta, kad to klono reikia tik atsisakyti. Tad aš sakyčiau, kad su tuo yra pernelyg daug susijusių problemų. Ir iš klonavimo galbūt galima gauti prekybos naudos kažkokios, bet reikia atsižvelgti ir kitus aspektus. Norėčiau paklausyti, ponė pirmininkė, štai ko, jeigu jūs neprieštaraujate. Be abejo, yra pozityvių to viso aspektų. Įsivaizduokite tokį scenarijų, kai susirga, pavyzdžiui, banda, kuri prasideda, pavyzdžiui, rytuose ir sparčiai plinta į vakarus. Ir tai reiškia, kad žūsta e, gyvūnai, išmiršta ištisos bandos. Ir, pavyzdžiui, tolimuosius rytuose galbūt atsirastų banda, kuri būtų atspari tai lygai ir tektų tuomet klonuoti gyvūnus, kad būtų galima atkurti žuvusias bandas. Ir gali tekti spręsti tokią problemą. Ir mes turėtume būti pasirengę tokioms situacijoms. Junktinėje karalystėje nusimato pakeitimų. Jų ir paskui uh, kils klausimas, ar uh, pavyks užtikrinti atsekamumą tų produktų. Mūsų e, parduotuvės turi būti įtikintos pirkėjų. Jeigu pirkėjai nepirks tų produktų, tai reiškia, kad e, tai bus geriausia apsauga nuo klonuotų gyvūnų produktų, jeigu pirkėjai tiesiog juos ignoruos. Dėkoju, sako pirmininkas. Norėčiau pasakyti, jog Bavarijos ūkininkų grupė lankosi mūsų posėdėje. Pone Müller juos pakvietė. Sveikiname savo svečius. Kolega Ohoibuš, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti šiam pranešimui. Kiti kolegos sakė, kad kyla problemų dėl ženklinimo. Aš manau, kad mums kaip politikams tenka užduotis atsižvelgti į vartotojų reikalavimus. Tas ir buvo padaryta šiame pranešime. Dabar mes turėtumėm pagalvoti ir apie tai, kaip įgyvendinti ženklinimo taisyklės. 2010 metais Europos parlamentas jau E, sakė, kad reikėtų uždrausti genetiškai modifikuotų gyvūnų palikonių importą. Taip pat, pavyzdžiui, e, yra importuojama ES ir e, tropinė mediena. Kai kuriais atvejais nemanoma išsiaiškinti, ar tai yra modifi genetiškai modifikuota mediena ar ne. Beveik visi kolegos pasisakė prieš klonavimą. Toks draudimas turėtų būti e, tinkamai įgyvendintas. Kaip sakiau, mes atstovaujame piliečiams, o piliečiai klonavimo nenori. Tai taip susitarimo šalininkai sako, kad visi dabar galiojantys standartai ES bus išlaikyti, nebus sušvelninti O štai dabar, ką mes darome, mes norime nusileisti dėl klonavimo? Bardzo dziękuję pani poseł. Pan poseł Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an. Ponas Des. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjoms už informaciją apie klonavimą. Panašu, kad visi kolegos pritarė tam, kas buvo pasakyta. Aš pats e, e, e, buvau gyvulių augintojas. Tikrai nesuprantu, kodėl gyvūnus reikėtų klonuoti. Embrionų persodinimas yra visai kitoks. Geresnis metodas klonavimas nereikalingas. EFSA pateikė savo nuomonę, kur nurodyta, kad 85-94 e, procentai įsodintų e, e, geniškai modifikuotų embrionų žūsta dar gimdoje arba e, tokie gyvūnai, kai gimsta, išgyvena labai neilgai. Daugelis jų miršta labai greitai. Aš tikrai noriu pabrėžti, kad Europoje nenorime klonuotų gyvūnų. Pan posel Haitoma. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil absoluut niet herhalen wat mijn uh, groep allemaal... De, panas Hoitema, eh, dėkuoju už suteiktą žodį, nekartosiu to, kas buvo pasakyta, tiesiog norėčiau perspėjimo signalą dabar pasiūsti. Nereikėtų e, visko čia nuspręsti Briuselėje, galbūt popierėje gražiai atrodo, bet reikia pažiūrėti, kad viskas būtų praktiškai gyvendinama. E, konkretus pavyzdys, jeigu jaučia sperma dabar naudojame ir e, tas sperma karvė panaudojama, po to e, pienas gaunamas. Gali būti, kad kai kurie to klonuoto e, jaučio palikuonis susimaišys su kažkuom tai kitu ir pavyzdžiui tos klonuotos klonuoto jaučio apsiklintos e, karvės pienas susimaišys su kitų karvių pienu, taigi labai e, atidžiai reikėtų tai pažiūrėti, nes sudėtinga bus atsekti. Dėkuoju, sako pirmininkas, dabar kalbėtojų sąrašas e, baigiamas, išgirdome skirtingų kalbėtojų pasisakymus, dabar norėčiau komisijos atstovus pakviesti pasakyti. Panas Michael Flums, prašom jums žodis. Flue. Flue. Are you ready? Thank you, Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už parodytą susidomėjimą. Iš gausių komentarų tas susidomėjimas matyti. Norėčiau pirmiausia pasakyti, jog mes pritarėme dėl klonavimo technikos draudimo ir naudojimų ūkiniams reikmėms klonuotų gyvūnų produktams. Taip, taip pat siūlome drausti. Buvo e, išsakyta dėl to draudimo priepties įvairių nuomonių. ta prieptis skiriasi nuo to, ką siūlė Europos komisija pradžioje savo siūlyme. Kalbama apie kitus gyvūnus, kurie patektų į to teisės akto apripti. Yra kalbama apie tuos gyvūnus, kur ta technika yra pasiteisinanti, realistiška ir galbūt ekonomiškai taip pat gyvybinga. Technika minima čia, e, aptariama netrodo ekonomiškai gyvybinga ir mes pradinėme siūlyme manime, kad nebūtinai traukti tiek rūšių, apie kiek buvo kalbama šiame naujame variante savo siūlyme mes kalbėjome apie e, prekybą sperma klonuotų gyvūnų. Mes manome, kad toks importo draudimas trukdytų kai kuriems e, gyvulių augintojams gauti reikiamos spermos gyvūnų apsėklinimui. Kai dėl draudimo apriepties e, mes taip pat kalbame ir apie tų gyvūnų klonuotų palikuonis. Norėčiau paminėti, kad tų klonuotų gyvūnų panilikonis nėra klonai, tai yra tie gyvūnai, kurie buvo auginti pagal įprastinės gyvulininkystės technikas. Pavyzdžiui, jeigu naudojamas į spermą, kuri buvo gauta iš jaučio, norint tiesiog pasinaudoti dirbtinio apsieklimo techniką ir auginti gyvūną tradiciniu būdu, tai mes ir kalbame apie, gyv... apie tradicinę gyvulininkystę. Be kita ko, mes manome, kad palikuonių klausimas ir gyvūnų gerbuvo klausimas yra labai aktualus, tačiau jie net, ne, mes pritarėm tam, tačiau kai kalbame apie klonuotų gyvūnų palikuonės, tie klausimai nebėra aktualūs nes jau čia kalbame apie gyvūnų auginimą pagal tradicinės gyvulininkystės technikas. Būtent dėl to savo siūlyme mes ir kalbame apie klonuotų gyvūnų draudimą ir, ir mes manome, kad tų, tų gyvūnų mėsos pardavimas nėra suderimas su vartotojų interesais. 2008-2010 metų Eurobarometro duomenys mums taip pat yra žinomi. Mes žinome, kad visuomenė labai priešinasi tai technikai gyvulininkystės, dėl, būtent dėl gyvūnų gerbuvo klausimo. Tačiau iš tų Eurobarometro duomenų galime padaryti ir išvadą kad vartotojas nėra tinkamai informuojamas apie naudojimų technikų pobūdį ir jų poveikį kitoms kartoms. Daugelis deputatų kalbėjo apie atsekamumą ir ženklinimą ir su tuo susijusios problemas. Europos komisija pateikė siūlymą kuris buvo pateiktas diskusijai. Ženklinimo atveju nebuvo išlaikytas tas vadinamasis proporcingumo testas. nes ženklinimas klonuotų gyvūnų palikonims būtų pernelik sudėtingas dalykas ir pernelik brangiai kainuojantis. Kol kas yra daroma studija, Žemės ūkio generalinis direktoratas jai tai studijai vadovauja. Vėliau ši studija bus vertinama. Tai štai tiek galime šiandien pasakyti, reaguodami į Europos parlamento narių išreikštus komentarus. Bet taip pat norėčiau steigti žodį teisės reikalų tarnybos atstoviai, kuri galės daugiau pateikti informacijos apie juridinius įvairius aspektus. Dėkoju. Patikėkite Mes perskaitėm skersai išilgai tą sustarimą, kad galėtume atsiliepti į parlamento prašymus, kad galėtume rasti teisinį pagrindą. Nepamirškime, kad ES negali nu, padaryti visko. Mums reikalingas teisinis pagrindas, jeigu norime veikti. Labai e, trumpai galėčiau pasakyti, kad pranešėjų tas kombinuotas siūlymas taip pat yra tas, kur reikalingas pagrindas. Jeigu kalbame apie klonuotų gyvūnų įtraukimą į 43 starties straipsnį, e, šis dalykas yra probleminis, mes nemanome, kad tai yra įmanoma, nes su klonavimu susijus nuos, nuostatos ir sperma gauta iš tų klonuotų gyvūnų bei e, klonuotų gyvūnų panik, palikuonis e, negali pakenkti skirti žemės ūkio plėtojimui, nes tai yra nauji dalykai, kurie gali paskatinti pažangą. Įvairios priemonės susijusios su palikuonimis yra susijusios su vartotojų viso labo etiniu susirūpinimu. Mes e, turime pasakyti, kad vartotojų etinis susirūpinimas nėra bendros žemės ūkio politikos uh, E, tikslas, kuris paminėta sutartyje. E, vartotojų etinis susirūpinimas negali būti pagrindas, ne, negalima nuo 43 straipsnio kaip pagrindo vartotojų susirūpinimui išreikšti. Labai gaila, bet vienintelė galimybė lieka 352 straipsnių remtis, kur kalbam apie lankstumo nuostatą, būtent dėl to mes padarėm tį pasiūlymą į dvi dalis. Mes galime diskutuoti toliau, bet turime nepamiršti, kad mes turime veikti e, ribose tų galių, kurios mums yra suteiktos, kurias mums numato sutartys. Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Aš suprantu, kad daugiau niekas pasisakyti nenori. Daugiau klausimų nėra tai tuomet pabaigai dar kartą norėčiau suteikti žodį pranešėjams. Prašau išsakyti savo baigiamasias pastabas. Visų pirma, panemoji, prašom, žodis jums. Ne, visų pirma, pane Zomer. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū kolegoms ir kolegiams už pasisakymus. Akivaizdu, kad jūs tikrai remiate mūsų pasiūlymą. Daugelis kolegų sakė, kad tikrai nereikia mums planavimo, Mums visiškai pakanka e, tradicinių gyvulininkystės metodų, jais naudojantis e, galima užauginti kokybiškų gyvulių, gyvūnų. Dėl to, ką pasakė komisijos teisės skyrius, nelabai suprantu tokias pastabas. Uh, dėl to, kokį poveikį klonavimas gali turėti žemės ūkiui. Akivaizdu, kad e, kol kas klonavimo technika neveikia tinkamai ir naudojantis tradiciniais gyvulininkystės metodais galima pasiekti geresnių rezultatų. Vienas žemės ūkio politikos tikslų, jis beje paminėtas ir uh, E, mūsų pranešime yra atsižvelgti vartotojų interesus. Taigi tikrai nesuprantu komisijos teisės skyriaus ekspertės pastabų. Vokietijoje yra tokia patarlė - trys teisininkai ir keturios nuomonės. Štai, pavyzdžiui, Europos parlamento teisininkai laikosi kitokios nuomonės negu kad komisija. Jau ir E, praeitie yra buvę precedentinių atvejų, kai buvo apjungti du dosije, taigi tai nėra naujovė, teisinė prasme tai yra įmanoma. Europos parlamentas mano, kad reikia rimtai atsižvelgti į vartotojų nuomonę bei e, etinės problemas. Tos etinės, tie etiniai aspektai yra susijęs su gyvūnų, uh, apsauga, taip pat ir reprodukcinių metodų taikymų, viso to poveikiu, poveikiu žmogui. Aš labai gilinausi ir į TTIP susitarimą ir įvairias gyvulių veisimo e, metodikas. Ir žinau, kad yra tokių e, e, gyvulių veisimo metodikų, kurios galų gale buvo taikomas ir žmonėms. Ir, kažina, klonavimas irgi nebūtų panašaus požiūrio pradžia. Klonavimo technika vis labiau įsitvirtina, nors e, ji dar tikrai nėra tobula. Aš manau, kad mes turėtumėm e, elgtis griežtai, taip pat ir dėl TTIP susitarimo Kai kurie kolegos irgi kalbėjo apie TTIP. E, TTIP susitarimą minėjo ir komisija. Aš manau, kad svarbu dabar priimti griežtas taisyklės tam, kad kažkokios kitokios taisyklės vėliau nebūtų įtvirtintos TTIP susitarime. Mes, ES, turime aiškiai pasakyti, kad to nenorime, nenorime klonavimo. Mes kuriame teisės aktus maisto produktų apsaugos srityje ir dažnai nurodome, kad importuoti e, produktai turi atitikti ES teisės aktus. Tai tikrai nėra neįprasta. Na ir e, kalbėdami apie TTIP susitarimą irgi turime užtikrinti, kad klonavimas e, kad klonuoti produktai nebūtų vežami į Europos Sąjungą. Jūs taip pat minėjote ir atsakamumą. Kalbėjote ir apie tai, iki kokios kartos reikėtų užtikrinti atsakamumą. Kaip tas atsakamumas veiktų? Aš manau, kad atsakamumo e, sistema veiktų. Viskas priklauso nuo, nuo noro. E, gyvūnų augintojai turėtų teikti atitinkamus e, dokumentus. Pasaulis tampa vis labiau globalizuotų. Na ir mes galėtumėm susitarti dėl atsakamumo taisyklių. Kas nori eksportuoti, importuoti, atsiprašau, į ES, tas turėtų laikytis mūsų nustatytų taisyklių ir dėl atsakamumo. Mes tikrai nenorime uždrausti mokslinių tyrimų kai kas apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, reikėtų ir toliau e, vykdyti mokslinius tyrimus susijusius su gyvūnų veislių atsparumu. E, moksliniai tyrimai svarbus ir norint išsaugoti nykstančias rūšis. Toliau neigiamas poveikis konkurencingumui. Apie tai irgi buvo kalbėta tą minėjo ir mūsų kolegos, ir komisija. Iš tikrųjų, stambiausios gyvūnų veisimo organizacijos sako, kad Europoje e, augintojai ir gamintojai susidurtų e, su neigiamu poveikiu konkurencingumui, jeigu būtų uždrausta importuoti genetiškai modifikuotą e, jaučių spermą Aš manau, kad e, vis dėlto reikėtų ir toliau e, e, naudotis tradiciniais gyvūnų veisimo metodais. Tai mums padės išlikti rinkoje. Europos Sąjunga vis dėlto yra vertybių sąjunga, tai tvirtinta Europos Sąjungos veikimo sutartyje. Mes turime ginti savo vertybės ir kitoms šalims turime parodyti, kad esame vertybių sąjunga ir kad mes laikomės etiniais aspektais primtų sprendimų. Ir nors vyksta e, globalizavimas, sudaromi prekybiniai susitarimai su kitomis šalimis, mes savo įstikinimų neturėtumėm pamiršti. Baigdama dar kartą dėkoju visiems kolegoms ir noriu paprašyti laikytis tikrai vieningos pozicijos, nes mums dar reikės darėtis ir sutarimą. Dziękuję. Jedna tylko uwaga, okay, że komisja. Dėkoju. Vienas komentaras dar būtų. Europos komisijos teisininkai nurodė kitą sutarties straipsnį, bet tokių galimybių, kaip mes sakėm, jie neatmetė, tiesiog siūlomas kitas straipsnis. Prašau, kolegė. Kolegė Moj. Jo, ačiū. Aš norėčiau reaguoti tai, ką pasakė kolegė Agilėra. Jūs paminėjote EFSA agentūrą, sakėte, kad EFSA užsiema mokslinių vertinimų. Ir man kyla štai koks klausimas, bet jūs prieš e, e, tai tvirtindama, ar perskaitėte EFSA patiktas nuomonės? Aš taip sakau dėl to, kad jeigu jūs būtumėte perskaičius dokumentus, būtumėte supratusi, kad EFSA agentūra internete renka įvairias publikacijas. Pavyzdžiui, 2010 metais EFSA pateikė savo nuomonę remdamasi dviem e, moksliniais tyrimais apie žiūrkės, e, buvo stebimas mažas klonotos mėsos gabaliukas 12 savaičių. Paskui aš pasigilinau į kitą EFSAS e, nuomonę. Ten buvo kalbama apie tai, e, kaip buvo remtasi Japonijos mokslininkų duomenimis apie klonuotą galviją ir e, e, EFSA e, stebėjo tą tyrimą 20 mėnesių. Mes žinome, kad pavyzdžiui, karvių pasiūtlygės atveju netgi ir lygos inkubacinis laikotarpis yra E, žymiai ilgesnis, jis gali užtrukti 15-20 metų. Na, o per 15-20 metų e, lyga bus nepastebėta, bet ji gali padaryti labai neigiamą poveikį e, žmonių sveikatai. Mes norėtumėm, kad būtų naudojami tokie gyvūnai maistui, kurie uh, nedaro neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir be to ar patys gyvūnai neturėtų kentėti. E, piliečiai nepritarė e, klonavimui, tikrai nenori valgyti klonuoto maisto. Ką reiškia epigenetinė mutacija? dėl tokių genetinių pakeitimų gali atsirasti vėžinių susirgymų. Jeigu piliečiai tai žinotų, jie tikrai dar labiau priešintųsi klonavimo techniką. Esu tikra, kad 99,9 procentai piliečių nepritartų klonavimui, jeigu žinotų visą tą informaciją. Dołączam się, proszę Państwa, do wszystkich. Ačiū, sako pirmininkas. Noriu padėkoti visiems. Ačiū bendra pranešėjoms. Sveikinu jas. Ačiū šešėliams pranešėjams. Buvo nuveiktas didžiulis darbas. O dabar noriu pranešti, kad 24 diena valandžio 12 valanda yra terminas, iš kada galima teikti pakeitimus. Ir ketvirtą dieną balsuosim komitete. Šeštą gegužės nekridėsim pakeitimus. Birželio 17 balsuosime komiteto bendram posėdį, o paskui e, dokumentas keliaus į plenarinę sesiją. Dar kartą visiems ačiū. Turime vieną likusią minutę. Ponas Prezio prašė žodžio minutę. Prašom, gerbiamas kolega. Pa... Visas e, diskusijos šios apie klonavimą man priminė graikų tautos sprendimą. Graikų tautos sprendimo klonavimą, nes tiesiog graikai nepritarė tam, kas bandoma jam primesti. Nekomentuosiu nieko čia, sako pirmininkas. Visiems geros kelionės namo. E... Ir ačiū visiems už dalyvavimą posėdėje. Ačiū visiems dirbusiems prie dokumento projekto.